Dear colleagues, uh, good afternoon, and we'll begin on point 10. Kolegos, sveiki, pradėsime nuo dešimto darbo tvarkės punkto. Mes štai turime viešinę iš, svečią iš Italijos ir dabar kaip tik turėsime e, progą išklausyti jos. Turėsime taip pat pirmininkančios Estijos atstovą Margitą ir koordinatoriai nusprendė, kad rugsėjo, rugsėjo mėnesio susitikimo metu, kad kviesime išorės veiksmų tarnybos atstovus papasakoti apie veiklą susijusią su migracijos valdymu. Mario Markoni e, dalyvauja mūsų posėdėje, malonu jį matyti čia. Ir taip pat turime svečią iš Italijos, vidaus reikalų ministerijos. Šiandien mes kalb, kalbėjome apie Libijos klausimą. Jūs praeitą kartą, man atrodo, kalbėjote apie tos einamusius karštus taškus. Ir jūs taip pat kalbėjote apie tikrai svarbius dalykus, kiti kolegos taip pat turės galimybę klausti, pasisakyti. Kolegos, norėčiau kreiptis į mūsų kalbėtojus ir kviečiu kalbėti labai trumpai, nes paskui vyks diskusija ir labai džiaugiuosi galėdama suteikti žodį Mario Markonį. Ačiū, kad atvykote. Ačiū, kad randate laiko su mumis susitikti. Ir esame jau bendravę ne kartą ir turiu garbę suteikti jums žodį. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mida, uh per spiegare eh, qual è eh, la politica italiana, l'approccio. Norėčiau kaip tik papasakoti apie Italijos požiūrį, kuris yra esminis mums visiems. Santykiai su Afrika yra labai svarbus. Ir e, tai svarbu taip pat ir Italijos darbo atvarkiai. Mes žinome, kad informuotumas auga šiuo klausimu. Po atlikto darbo kaip tik su Afrika, po to, e, po to iniciatyvų, kurių buvo imtasi, jaučiame didesnę valstybių iniciatyvą. Talinę Liepos mėnesį, nepriklausomai nuo skirtingų pozicijų, buvo tartasi dėl tų veiksmų, kuriuos reikia įgyvendinti ir dėl tų veiksmų vyrauja bendras toks supratimas. Jie buvo aptarti e, Paryžiuje svarbaus sutikimo metu su kompetentingu ministru, su Vokietijos ir Italijos vidaus reikalų ministrais. Tai geografiškai mes vaidiname svarbu vaidmenį viduržymirius regione. Romos konferencijos metu mes pradėjome politinį forumą, surengėm kontaktinės grupės susitikimus E, tuo būdu valstybėms e, iš ES e, narių ir Afrikos valstybių bus daryta galimybė padiskutuoti tais svarbiais migracijos klausimais. Libijos ir Tuniso pirmiausia atstovai turėjo tokią galimybę. Ir štai buvo surinkta antroji konferencija Tunise po keleto mėnesių ir galiausiai 13 dieną ministrai vėl susitiko Berne susitiko Libijos, Čado, Nigerio atstovai. Mes um, sudarėm tokią vadovaujančią grupę, kurie po posėdžio um, rūpiučio 29 dieną susitiks gruodį, kad galėtų operatyvinę veiklą geriau parengti tam, kad būtų galima efektyviau kovoti su nelegale migracija ir su prekyba žmonėmis. Mūsų um, tie visi veiksmai, kurios remia ES, suksis apie tris svarbiausias dalis. Pirmiausia, kova su, ne, su, su nelegaliais migrantų vedliais. Antra, bus siekiama apsaugoti žmonių gyvybės, teikiant gelbėjimo jūroje pagalbą ir taip pat bus tengiamasi pagerinti migrantų prieimimo standartus Libijoje ir besiribojančiose kitose Afrikos valstybėse. Trečias darbų baras E, parama vietos bendruomenėms trečiosiuose valstybėse, kurios paliečia migracijos srautai ir jų valdymo problemos. E, sienų, e, jūrų sienų valdymas yra taip pat svarbus dalykas. Čia taip pat reikalinga ES parama. Esame sulaukę pozityvių rezultatų kovojant su prekyba žmonėmis, su E, taip pat įmantis priemonių gelbstint gyvybės jūroje. Detaliau kalbant, mes e, sulaukėme Europos komisijos paramos, mes esame kartu su komisija numatę e, daugia metį planą, sudarytą iš kelių svarbių fazių, 17-20 būtų pirmoji fazė. Tos fazės metu numatyti keturi pagrindiniai veiksmai, bus įsteigti operatyviniai centrai, kurie dirbs koordinavimo darbą, e, teiks pagalbą jūroje ir taip pat e, jie dirbs administracinį darbą. E, Libijos, Libijos pareigūnams bus padedama search and rescue vadinamasias operacijas vykdyti ir galiausiai jūros paieškos centro įsteigimas ketvirta, e, sausumos sienų apsauga įgyvendinant bandomuosius projektus. Bus sudarytas techninis komitetas, kuris leis sukurti tam tikrus pagrindus e, užtikrinančių sienų apsaugą. 2022-2026 metų laikotarpiu mes e, įgyvendinsime tuos e, operatyvinių centrų technologinio tobulinimo projektus. Vėliau gyvensime toliau tas programą, transfondas ir Vidaus saugumo fondas Italijos biudžete finansuos šios projektus. E, dalis lėšų bus randama kitur. Tarp Italijos ir Libijos vyksta bendradarbiavimas migracijos rytyje. Mes e, šešis katerius e, esame pateikę Bedradarbiaujame su Libijos sienų apsaugos pareigūnais ir mes esame numatę tris papildomus tokius katerius šiek tiek vėliau pateikti. Mes taip pat rengiame mokymus savo specializuotose centruose tam, kad galėtume tinkamai apmokyti tą personalą, kuris e, turės sugebėti naudotis moderniausiomis technologijomis ir kuris gebėtų dirbti koordinuodamas veiklą su kitais e, subjektais jūroje. Pirmieji kursai, pirmieji mokymai ką tik baigėsi ir tai dar ne viskas šioje srityje, mes dar esame numatę paramą vietos bendruomenėms trečiosiuose šalyse. Šių vietos bendruomenių vystimas e, yra svarbus ir mes e, esame numatę pagalbos paketus, bendradarbiaudami su nacionaliniais fondais. Mes esame su Libijos miestų merais užmesgę kontaktus. Tai mums leido pradėti dialogą. Tie municipalitetai bendradarbiauja tarpusavyje, teikia projektus, kurie yra svarbus ir svarbu, kad tie projektai būtų tinkamai gyvendinami valsty, svarbu, kad valstybės narės taip pat e, neatsisakytų tų vystimosi programų, kad jas teik, kad teiktų pasiūlymus toms programoms, 20 savivaldybių tokias, e, tokius siūlymus pateikė. Taip pat svarbu įgyvendinti projektus, kurie yra skirti kurti alternatyvę ekonomiką E, alternatyvę tai, kuri susijusi su prekyba žmonėmis, su nelegalių e, vedlių e, veikla. Mes, mes dirbome aiškindamiesi, kaip kuriami įvairūs keliai, kaip jie atsiranda. Tas projektų gyvendinimas galėtų padėti stabilizuoti šalis, jų institucijas ir uh, Tuo būdu sumažėtų migrantų srautai į Europą. Aš manau, tai ko gero būtų jūs labiausiai dominantis klausimas, o būtent klausimas, kokį vaidina vyriausiasis pabėgėlių komisariatas ir kitos tarptautinės organizacijos. Mes jau sakėme, kad kova su nelegalia migracija yra prioritetas mums. Mes norime kovoti su nelegalia migracija ir norime padėti migrantams, kurie yra įstrigę Libijoje. Tai yra e, kryškelė, tai yra ta šalis, kuri Ženevos konvencijos nėra pasirašiusi. Tad mes dirbame kartu su jungtinėmis tautomis. Tai yra ta organizacija, kuri padeda siekti e, tikslų susijusių su pabėgėlių prieimimo standartais, su taip pat e, gražinimu ir išsiuntimu nelegalių migrantų iš šalies. Mes turime Italijos ir Libijos komitetą specialų sudarę rugsėjo mėnesį, buvo jos susitikimas ir mes kaip tik ten ir paminėjome, kad tikslai mūsų sutampa ir kad vyriausiojo pabėgėlių komisariato ir OIM atstovai e, turi dirbti kartu. Libijoje yra 29 pabėgėlių centrai, tūkstantis asmenų buvo identifikuoti kaip pažeidžiami ir tiem žmonėms reikalinga būtų tarptautinė apsauga. Tie žmonės turėtų būti siunčiami į trečiasias šalis. Taip pat reikėtų humanitarnių koridorių moterims, vaikams. 9000 žmonių e, sulaukė pagalbos ir Italijos parengtas planas jau veikia. Darbai koordinuojami su Libijos miestų merais. Ir jeigu tarptautinis bendradarbiavimas mm, apims taip pat ir nevyriausybinių organizacijų veiklą, jeigu bus sulaukta paramos, e, jeigu bus diskutuojama ir toliau e, pasirašant reikiamus susitarimus, susitarimas su Šiaurės Afrikos valstybėmis dėl žmogaus teisų apsaugos buvo pasirašytas, tai jeigu bus laikomas Europos finansinių įpareigojimų, tai jeigu Italija atliks savo E, įgyvendins savo visus duotus pažadus, tai tuomet situacija keisės. E, vyriausiasis komisariatas ir OIM rodo, kad mm, Šiaurės Afrikos vystimasis, jų funkcionavimas yra svarbus dalykas, tai yra įtraukta į mūsų daugiametę programą. Be kita ko yra kalbama apie atskiras Afrikos valstybės, mes kalbame apie tai, kad 15 ES valstybių yra įsitraukusios į šiuos projektus. Liepos 31 baigėsi pirmas diskusijų tikslas, pabėgėlių komisariatas 142 e, asmenys pareigūnus iš Libijos apmokė, kaip dirbti su pabėgėliais, juos e, supažindino su prieglopščio sistemos keitimo, teikimo įvairiais niuansais ir panašiai. Visą tai yra tos temos, kurios nėra plačiai plėtojamos toje šalyje. Mes taip pat įdėgėme, kaip jau sakiau, paskaitas apie e, standartus, kurie turbūt užtikrinami teikiant pagalbą jūroje ir priimant šiuos migrantus ir įkurdinant juos vyriausybės sulaikymo centruose. 183 moteris ir vaikai buvo išlaisvinti, buvo suteikta tarptautinė apsauga. 17 buvo medicinos pagalbos atveju pirmo ir antro lygio suteikta. Ir mes taip pat tuos, tuose pabėgėlių sulaikymo centruose 1200 e, žmonių, daugiau negu, negu 1200 gali sulaukti specialios pagalbos. Antros fazės metu mes galėsime numatyti uh, E, įvairius kitus klausimus apsvarstyti, tokius kaip perkelimas, readmisija, e, pažeidžiamų žmonių traktavimas Libijoje ir panašiai. E, taip pat bus kalbama apie 25 pažeidžiamų asmenų repatriavimą. Į Nigerį buvo perkelta pirmoji 25 asmenų grupė. Kit kiti asmenys taip pat bus perskirstyti, jie bus siunčiami ta šalis, kurie sutiks juos priimti. Mes e, tūkstančių žmonių organizuojame prieimimo centrą. Čia vėlgi glaudžiai bendradarbiavami su vyriausiųjų pabėgėlių komisariatu. Mes kalbame apie prieimimą tuos menų, kurie dažnai yra pažeidžiami, kurie, kuriems taikomos tarptautinės apsaugos priemonės. Mano šalis išleidžia uh, E, mano šalis naudojasi visų savo turimų svorių regione tam, kad vyriausiasis pabėgėlių komisariatas galėtų mm, pasirūpinti visais reikiamais leidimais, kad jis galėtų atlikti savo kaip apsaugą teikiančios struktūros vaidmenį. Europos parlamentas turėtų daryti spaudimą New York'e, jungtinių tautų organizacijoms, kad būtų tarptautiniai pareigūnai vyriausių pabėgėlių komisariato siunčiami į tas vietas, kur jie reikalingi ir kad specialusis atstovas ponas Alime imtųsi ryštingesnės veiklos. Ir galiausiai, kai dėl OIM ši agentūra daugiausia dirba remdama pilietinės organizacijas ir Libijos valdžios struktūras, e, padeda spręsti skubius atvejus. E, mokymo veikla taip pat buvo išplėtota ir jiems 70 pasienio apsaugos pareigūnų ar vidaus reikalų sistemos pareigūnų dalyvavo tuose mokymuose. Svarbu, kad būtų pabėgėlių išlaipinimo centrai reformuoti, kad būtų užtikrinta prieimimo struktūrų priežiūra ir transportas. Ir kad e, būtų jiems suteikta medicininė pagalba bei išgyvenimo tam tikra pagalba. Tiek būtų, ponė pirmininkė, o paskui atsakysiu į pateiktus klausimus. Ačiū. Ačiū, ponė Markoni. Noriu tai pasakyti, kad e, kolegos norėtų pasisakyti šiuo komitetui svarbių klausimų. Todėl paprašysiu sakančių kalbėtojų kalbėti trumpai, nes e, bus daug klausimų po pasisakymų. Taigi galbūt galėtumėte svarbiausiais dalykais apsiriboti. Na ir pradėsime nuo Jean-Christophe Filori, kuris yra Magrebo padalinio vadovas e, NIR generalinėme direktorate. E, nuo 5 iki 10 minučių jums dabar skirsiu, prašau. Labadiena. Pirmiausia, noriu pažadėti, kad e, skaičiais jūsų nevarginsiu, bet pristatysiu bendrą vaizdą, kokios yra dedamos pastangos, e, skubos tikos fondo ir pristatysiu kai kurias mūsų programas Libijoje. Dabar mūsų programos Libijoje siekia 162 milijonus eurų. Trys ketvirtadaliai tos sumos yra skiriamos migrantų apsaugai bei socialiniam ir ekonominiam priimančiųjų bendryjų vystymui. Ketvirtadalis yra skirtas mokymui ir e, pajėgumų vystymam pakrantės apsaugos pareigūnų, kad jie profesionaliau dirbtų su e, migracija ir su migrantais įvairios, įvairi veikla yra vykdoma mūsų partnerių. Pagrindę tai yra tarptautinė migracijos, e, migracija, aukštasis e, migrantų komisariatas UNICEF ir e, jungtinių tautų vystimo Iš veiksmų pirmiausia paminėtina pagalba migrantams, tuose punktuose, kurie išsilaipina, jeigu reikia teikti medicininę skubę pagalbą bei psichosocialinę pagalbą. Taip pat humanitarinė pagalba teikiama migrantams sulaikymo centruose. Aš noriu pabrėžti, kad mes nepadedame įkalinimo įstaigoms Libijoje, įkalinimo sistemai, bet padedame tiems pabėgėliams, kurie dėja atsidūrė yra baisiose sąlygose ir ką mes puikiai visi suprantame. Taigi mūsų veiksmai ten ir sutelkti. Apsaugos veiksmai taip pat e, apima repatrijavimą. Repatrijuojame tuos migrantus, kurie yra patys pažeidžiamiausi. E, OIM nuo pat metų pradžios, dėka mūsų paramos bei kitos paramos, užtikrino daugiau negu 10 tūkstančių migrantų gražinimą, o 15 tūkstančių migrantų gražinimo tikslas bus pasiektas iki metų pabaigos. Aišku, kad iki pat kitų metų e, pradžios Visą tai, visą šitą veiklą rems patikos fondas. Mūsų darbas padėjo Libijai doroti su migrantų srautais, kurie yra labai dideli ir labai slegia Libijos savivaldybės. Mes, kaip ką tik minėjo e, mano kaimynas, norėtumėm suteikti socialinės ir ekonominės galimybės ir libiečiams, ypatingai jaunimui, mėgindami juos nukreipti į šalį nuo tų srautų, padėti milicijai, taip pat padėti jiems sveikatos, švietimo, energetikos rytise. vandens rytyje. Visose tose srityse, kurios tarnauja tiek patiems libiečiams, tiek migrantams. Mūsų veiksmai bus pratesti labai aktyviais darbais, jeigu gausime paramą iš įvairių fondų, Kartu su Italija e, dirbame ir prisidedame prie Libijos socialinio ir ekonominio vystimo. Na ir galiausia, mes padėsime pakrančių apsaugos pareigūnams tapti profesionalesniais. Noriu priminti, kad migracijos kelias per centrinę viduržėmio jūros dalį šiuo metu yra pats pavojingiausias, daugiausia mirčių atnešantis. Nes nuo 2015 metų jūroje paskendo daugiau negu 10 tūkstančių žmonių. Vis tik skaičiai gana ženkliai sumažėjo šiais metais. Deja, negalime suskaičiuoti tų mirusiųjų, kurie savo gyvenimą baigė dykumoje. Taigi mūsų apsaugos vienas iš pagrindinių tikslų yra vengti vykti tais vadinamasiais laivais, tačiau tai nėra laivai, tai yra visiškai netikę dariniai, kuriais bandoma perplaukti jūrą. Ir mes ir toliau remsime šiuos veiksmus 2018 metais. Antroji mūsų veiksmų fazė apima e, veiksmų centro sukūrimą. Centro, kurio darbas nukreiptas teikti pagalbą jūroje. Tai štai, ką mes darome, štai ką mes veiksime kitais metais. Tai štai pirmininkė, kalbėjau labai trumpai, o dabar labai mielai atsakysiu visus kilusius klausimus. Ačiū uždėmesi. Ačiū, tikrai klausimų bus, aš tiesiog norėjau palikti jiems laiko. Dėkuoju, kad kalbėjote trumpai. Tai dabar išgirdome komisijos atstovo, o dabar žodis ponui Vincent Pikė, jis yra EIVT e, Magrebo padalinio vadovas. Ačiū, pirmininkė, gerbėmieji parlamentarai. Labai trumpai EIVT požiūrį pristatysiu. vyriausiai įgaliotinė didžiausią įmanomą svarbą sieja su nereglamentuojama migracija Libija, Libijoje. Didžiausias prioritetas įgyvendinamas įvairiausiais būdais. Pirmiausia, dialogas yra užmėgstas su Libijos partneriais, taip pat su migracijos klausimų dirbančiais subjektais, tam, kad būtų paskatintas e, žmogiškas elgesys su nelegaliais migrantais. Taip pat e, čia siekiama bendradarbiavimo su ES ir valstybėmis narėmis. Ir tai vis dar yra šioje, jos tiksliau darbo atvarkėje E, Libijos lyderiai bei Libijos kaimynai Sahelio regione yra kreipėsi su tokiu prašymu. Taigi čia būtų politiniai veiksmai. Na, o kas dėl EIVT, tai mes kartu su komisija NIR generaliniu direktoratu e, mes tokį platų požiūrį taikome uh, nelegaliai migracijai Libijoje. Šis požiūris apima gebėjimų stiprinimą, mokymus e, numatytus Libijos institucijoms. Tai taip pat apima e, sienų e, valdymo, sausumos sienų ir jūros sienų valdymo tobulinimą. Taip pat pagalba pažeidžiamiems migrantams linijoje, Libijoje tiksliau, e, sulaikymo centruose. Na ir galiausiai e, su tarptautinėmis organizacijomis. Čia dirbame, pavyzdžiui, su tarptautinė migracijos organizacija, e, kai migrantai pagydauja patys grįžti į savo kilmės šalis finansavimas yra didelis, valstybių narių finansavimas taip pat didelis, Italija daugiausiai e, sumoka, bet taip pat ir valstybės narės e, kitos prisidėjusios yra ženkliai prie patikos fondo gausinimo. Ir e, taip pat kitos valstybės narės dalyvavo CSDP veiksmuose. ES NAFAMED operaciją Sofiją galima būtų paminėti. Tai yra viduržėmio jūros, e, jūro tiksliau atliekama operacija, kurios metu buvo išgelbėti 42 tūkstančiai žmonių jūroje į šiaurę nuo Libijos. Be to, dar ES sienų valdymo e, programos e, parama yra teikiama. Ir štai Libijoje yra mokymų ir gebėjimų stiprinimo programa pradedama atlikti. E, turiu pasakyti, kad šių mokymų metu didelis dėmesys yra kreipiamas žmogaus teisėms bei humanitarniai teisiai. Na, ir Dabar visai neseniai pasirodė CNN e, reportažas apie e, vergus Libijoje. Kaip žinia, tai sukelia didžiulį e, pasmerkimą visais lygiais, taip pat ir es. Vyriausiai galiotinė labai aiškiai savo požiūrį praeitą savaitę šiuo klausimu išsakė parlamente. E, dalyvaudama diskusijoje su pirmininku Tajani. Praeitą savaitę ji susitiko su Afrikos sąjungos pirmininku e, Konde, taip pat su Afrikos komisijos e, pirmininku susitiko ponu Mafi. Taip pat yra užmėgsti ryšiai su Tartautinės migracijos organizacijos pirmininku Peteriu Svingu tam, kad e, būtų pasižiūrėta, e, ką dar galime kartu su tarptautinė migracijos organizacija e, nuveikti tam, kad pagerintume migrantų padėtį Libijoje. Dabar, kas dėl Libijos, tai reikėtų galbūt paminėti, kad pirmą kartą per Libijos istoriją Libijos valdžia labai aišku uh, E, pranešimą padarė, kuriame yra aiškiai e, prisimama atsakomybė ar bendra atsakomybė, dirbant su nelegalios migracijos problema. Taip pat e, žmogaus teisės migrantų yra minimos Libijoje. Taigi matome, kad požiūris keičiasi ir bus geresnis bendradarbiavimas čia e, skatinamas. Štai pavyzdžiui, tą savaitę Tripolyje pirmą kartą per e, Libijos istoriją buvo surinkta skoordinavimo darbo grupės dėl migracijos posėdis. E, dalyvavo valstybių narių, ES atstovai taip pat šiame posėdėje. Na ir dar ką verta būtų paminėti, tai būtų e, Afrikos šalių reakcijos. E, buvo gana e, kritiškai kai kurių valstybių įvertintas nežmoniškas elgesys su pabėgėliais Libijoje. Libija tikrai labai uh, jautriai reaguoja į šią kritiką. Būtent todėl mes e, norėtume e, šiandienos ir rytojaus viršūnių susitikimą tarp Afrikos sąjungos ir ES e, vadovų Abidžane panaudoti šiuo tikslu. Tai yra tie susitikimai galėtų būti panaudoti, e, skatinant didesnį bendradarbiavimą tarp mūsų. Taigi reikėtų dirbti su kilmės šalimis ir taip pat su Libija. Dar vienas tikslas, kurį mes nusistatėme, yra padidinti e, gražinamų į kilmės šalis savanoriškai gražinamų į kilmės šalis migrantų skaičių. Na ir galiausiai norėčiau e, atkreipti į kai ką dėmesį. Nepaisant visų galimybių, turime vis dėlto būti realistiški. Neturėtume pamiršti, kad Libija vis dėlto yra nestabili valstybė. Ir Libijoje praktiškai nėra E, vyriausybės tipo institucijų galinčių e, veiksmingai dirbti su šia problema. Ši pastaba taip pat reiškia, kad Libijos gebėjimas kartu su mumis bendradarbiauti, gebėjimai e, su mumis bendradarbiauti yra riboti. Taigi mes tas, tas galimybės norime uh, E, padidinti, bet aišku, viskas per vieną dieną nenutiks. Na ir galiausiai paskutinis dalykas, kurį norėjau pasakyti, mes turėtume dirbti su problemomis, dėl kurių atsiranda nelegali migracija. Na ir dar reikėtų nepamiršti, kad vienintelis tvarus sprendimas e, valdant nelegalią imigraciją ir kovojant uh, su nežmonišku elgesiu su migrantais būtų stabilizacija, stabilizavimas situacijos Libijoje ir taika ir saugumas Libijoje. Ačiū. Na ir dabar žodis Mart Hitam, e, pirmkiaujančios Estijos atstovui. Prašau. Gerbiami komiteto nariai, ponios ir ponai, Ačiū, kad pakvietėte pirmininkaučios valstybės atstovus dalyvauti posėdėje ir su malonumu jums papasakosiu a, tokius bendrus dalykus susijusius su tema, nes anksčiau kalbėję prelegentai jau tuos tikslesnius dalykus apžvelgė. Kai krizė vėl smogė viduržėmio jūros regione birželio mėnesį, Italija teko didžiulė našta. Pirmininkaujantį valstybę reagavo susiklošiusią situaciją, mes pakeitėme e, darbo atvarkę e, Talinę neformalėje ir situacija dėl Libijos kelio tebėra viena iš plačiausiai aptarinėjimų. Mes pasiūlėme e, viduržėmio jūros planą, jo įgyvendinimą, kur yra numatytos konkrečios priemonės. Būtina, kad uh, E, situacija Libijoje būtų sprendžiama, kad būtų gelbsimos gyvybės. Mes korepere kartą dėl to diskutavome, paskutinė diskusija vyko prieš keletą savaičių, mes e, e, nekartą rengėme apvalaus stalo diskusijas dėl situacijos viduržėmio jūros regione ir buvo detaliau diskutuojama dėl galimų sprendimų radimo. Estijos vidaus reikalų ministras ponas Andrat taip pat buvo įsitraukęs iš problemos sprendimą asmeniškai, jis vyko į Italiją, diskutavo su Italijos ministru dėl susiklošiusios padėties, taip pat su Libijos merais buvo surinktas sustikimas ir e, ministrui nepavyko sustikti su jais dėl laiko trūkumo, bet svarbiausia yra geri ketinimai, kaip žinia, ir taip pat veikia Viduržėmio jūros kontaktinė grupė Liepos mėnesį Tunise vyko jo susitikimas, lapkritį Berno mieste yra numatytas e, susitikimas. Mes e, sąmoningai norėjome, kad tie susitikimai nevyktų labai artimomis vienas kitam datomis. Be abejo, svarbu sugebėti ir įgyvendinti numatytą veiksmų planą. Buvo numatytos priemonės E, tam, e, kad būtų galima turėti pakankamai lėšų. Tad, tad, tad dėl to diskutavo visos valstybės narės, Afrikos patikos fondas yra svarbi priemonė. Kolegos štai iš komisijos teisingai paminėjo, kad tai yra savotiškas langas Afrikai. Dabar turime aukšto lygio susitikimų darbo tvarkę, turime uh, taip pat numatę ES vadovų tarybos sustikimą ir siekiama konsensusų tarp valstybių narių. Jis pasiektas faktiškai dėl paramos Libijai ir jos kaimynams, tam, kad būtų efektyviau kovojama su nelegale migracija. E, be abejo, svarbu, kad tos priemonės būtų tvarios ir ilgalaikės. Tarp prioritetų valstybės narės mano, kad reikėtų taip pat finansuoti sąlygų pagerinimą įvairiose pabėgėlių centruose, kad taip pat socialinį ir ekonominį vystimasi, e, kad žmonės nenorėtų rinktis migracijos kelio. ES vadovų taryba spalį. Paragino valstybės narės rasti lėšų e, Afrikos patikos fondui ir taip pat buvo e, apie tai diskutuojama ir koreper susitikimuose bei bendrųjų reikalų taryboje. Manau, galime optimistiškai vertinti mūsų patirtį ir svarbu, kad turėtume pakankamai lėšų tam, kad kitą metą veiktų tos programos, Afrikos lango programos, Afrikos patikos fondo programos. Tiek būtų šiandien. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkas dėkoju. O dabar Kolegos, e, galite klausti ir komentuoti, tris minutės kiekvienam. E, šiuo svarbiu klausimu Barbara Spinelį klaus pirmiausia, prašau. Ma io ringrazio gli oratori. Dėkoju kalbėjusiems. Turiu pasakyti, kad mane labai nustebino tas ta tokia praraja egzistuojanti tarp tokio pasitenkinimo pasiektais rezultatais pagal, humanitarinės pagalbos rytyje, pagalbos apskritai rytyje ir tų pareiškimų, kuriuos girdėjome iš vyriausiojo pabėgėlių komisariato jungtinių tautų, kuris pasakė, kad ES ir valstybės narės nieko iki šiol nėra nuveikusios, kad galėtų sumažinti tą smurtą, kurį patiria migrantai. Dabar, kai jau visi e, pamatėme lapkričio 12 dienos reportažą, e, žinojome, kas vyksta. Jūs žinojote, kas vyksta. Ten apie vergyją, apie naująją vergyją kalbama. Tai jūs pasirašėte gruodį su Libija susitarimą praeitų metų. Buvo pasakyta tuomet jungtinių tautų dar tada, kad uh, E, ši šalis nėra saugi, Libija nėra saugi šalis. 2017 metais Tautinė migracijos organizacija paskelbė pranešimą apie tai, kad migrantai parduodami į vergyją. Ir daugelis asociacijų taip pat tą patvirtino. Nesulaukti psichologinės ar medicininės pagalbos migrantams yra didžiulė problema. Tuo tarpu svarbiausia problema yra tų, problema yra tų migrantų sulaikimas, sąlygos, o, kurios yra susiklošiusios šioje politiškai nekontroliuojamoje šalyje. Mano klausimas antrasis būtų skirtas ponui Markonė labiau. E, jis būtų susijęs su Italijoje taikomu tarp 16-17 metų gegužės su išsiuntimu iš šalies žmonių, kur tą tai išsiuntimą patvirtino ponas Minyti, teikdamas atsakymą Europos tarybos komisarui. Ir jūs pats, ponė Morkonė, jūs neigiate, kad tokie išsiuntimai apskritai egzistavo, bet egzistuoja toks dokumentas, vidaus reikalų saugumo departamento dokumente, be kita ko, e, yra pasakyta, kiek pabėgėlių buvo išsiųsta kiek repatrijuota buvo užsienio piliečių tarp 16 metų ir 17 metų gegužės mėnesių, per metus, kitaip tariant, nuo gegužės iki gegužės. Pone Morkonė, jūs sakote, kad nesiklausau aš tų kvailysčių, kurias dėsto Amnesty International organizacija. Bet jūs be kitako atsakingas už žmogaus teisų gyvendinimą. Europos taryboje tie pareiškimai taip pat žinomi, tai nėra kvailystės, visos tartotinės organizacijos nuo gruodžio mėnesio žino tą informaciją, tad vėliau ar anksčiau, manau, Italijos vyriausybė ir Europos Sąjunga, kurį ją remia, turės numatyti, e, pamatyti, kad už tų vadinamųjų kvailyščių slypi ir dalis tiesos. Na, man atrodo, tas pareiškimas buvo labai in, toksai bendro paučio, gal pabaigoje galėtumėte atsakyti. Nors, aišku, buvo ir tokių pers personalinių aluzijų. Prašau klausti, kolega. E, Prefektų Morkonė, bentorna. Aš taip pat noriu pasveikinti atvykus į komitetą. Kaip žinia, buvo numatyta Dublino reglamento tikra revoliucija, kur yra pasakyta, kad valstybės narės yra bendrai atsakingos už pabėgėlių prieimimą. Parlamento pastangos, man atrodo, neatsispindi tarybos ir komisijos pastangose. Šios stengiasi ginti sienų išorės apsaugos problemą, sienų apsaugos eksternalizavimą. Tiesiog, kai problema nežiūrima, žvilgsnis nukreipiamas kitur ir problema iš esmės nesprendžiama sužinojome, kad vėl žuvo žmonės viduržėmio jūroje, nes keturias valandas reikėjo laukti Libijos e, gelbėjimo jūrose laivų, mirė daug žmonių, skaitant šešių metų vaiką, tuo tarpu ES institucijos turi neva padėti Libijai teikti šią pagalbą. O matome, kad iš, iš pateiktų liudijimų, iš tų baisių liudijimų matome, kad uh, gelbėjimo operacijos vėluoja žmonės, kurie filmavo tą nelaimę. Patvirtino, kad Italijos e, karinių laivų komandų nebuvo klausoma, kad buvo mėtomos e, šiečiamosios raketos ir kad Libijos laivai pakeitė savo iš viso e, elkseną. E, ne, neišsiuntimo principo nebuvo laikomasi, kad buvo pažeista Libijos pusė, pažeidė humanitarinę teisę, viduržėmio jūroje žmonės žuvo ir tuomet nebuvo nutai jokia normali institucinė gelbimo operacija. Aš manau, kad irsi tas atvejis priminė mums visiems, kad atsakomybė tenka tiems, kas vykdo realią kontrolę. Žmogaus teisų komisaras ir daugelis kitų, tarp nors kas atsisuko, kalbėjo apie įžeidimą visai žmonijai. Mes e, per CNN matėme e, vėl reportažus apie vergystės grįžimą. E, kalbėtojo visų reičių skaito parašytą tekstą, kurio vertėjai nespėja sekti ir dėl to atsiprašo. Taigi, norėčiau pasakyti, kad Libija negarantuoja prieigos nevyriausybinės organizacijų atstovams net prie oficialių pabėgėlių stovyklų. E, žmonės dinksta, jie patenka į kalėjimus, kuriems vadovauja Libijos uh, sukarintos grupuotės. Milijonas buvo skirta. 40 milijonai uh, eurų buvo skirta Afrikos patikos fondui, kur ir tos lėšos skirtos Libijos sienos kontroliai. E, sakoma, kad uh, Afrikos šalyse ES savo interesų nesiekia 40, 80 procentų tų visų lėšų yra skirta iš vystimosi fondo. Ir tai reiškia, kad pažeidžiamas 208 sutarčių straipsnis ir lėšos skiriamos ne vystimuisi, ne skurdo naikinimui, o kitam tikslui pakeičiama tų lėšų paskirtis. Man atrodo, reikėtų dėl to daug daugiau informacijos ir kad galėtume išsiaiškinti, kaip tos lėšos buvo išleistos. Komisija atsiliepė į mūsų klausimą, atsakydama per nelik aptakiai. Buvo sakoma, kad kontrolę turėjo atlikti Italija ir trečiosios valstybės. Ir kyla klausimas, kas turėtų atlikti tą e, visą e, reikalą. Uh, Kaip matome, laiko turime mažai, e, kalbėtojo ką tik tai viršijo jai skirtą laiką. Bet jeigu jau turite e, tik tai tris minutės, tai pasistengte bent jau visų greičiu E, neskaityti. Dabar žodis Lorai Ferrara. Dėkoju. Prieš keletą savaičių susitarimai su ES, su Italija ir su Libija buvo apibūdinti kaip nežmoniški e, pabėgėlių komisariato, nes e, elgesys su migrat, tais buvo apibūdintas kaip netinkamas ir kankinimai ir išnaudojimas ir prievartavimai, šantažas ir panašiai. CNN reportažai, repo, iš CNN reportažų matome, kad vyko priekyba vergais. Neseniai per Italijos televiziją buvo rodyta, kad Libijos vieno laivelio ekipažas muša migrantus, migrantai įsikibę į tą laivelį, jie yra tempiami, tuo tarpu, tuo tarpu laivelį bando sustabdyti malūnsparnis. O mano klausimas būtų skirtas prefektui Markonį. Ar yra kažkokių tyrimų, kurie buvo pradėti dėl tokių akivaizdžių žmogaus teisų pažeidinėjimų? Uh, mūsų fondai yra gaunami, tačiau ten nėra niekas e, kontroliuojama, jokia teritorija. E, e, kontrolė patikima milicijoms, kitos grupės valdo priekybą žmonėmis. Ir tik tais taip sumažėja migrantų per Italiją. Kodėl mes neturime vieno, vienos kažkokios institucijos, kuri būtų pripažįstama Libijoje? Man e, sakoma, man, <clears throat> man buvo pasakyta, kad mes mokome pasienio pareigūnus, tai aš norėčiau sužinoti, už ką mes mokame ir ką, ko mes mokome kas ką kontroliuoja Europoje, Italijoje ir visuose kitose valstybėse narėse turėtų būti kovojama, ar taip iš tiesų ir yra, ar kovojama prieš pačius migrantus. Toliau, kas kontroliuoja ir kas valdo e, sulaikymo centrus. Tie centrai jie gauna Italijos pinigus ir ES. Aš norėčiau, kad galėtumėt atsakyti į šitą visą eilę klausimų ir dėkoju iš anksto. Ačiū kolegams už puikius klausimus. Nežinau, tik ar turėsime E, laiko visiems atsakymams užklausyti. Dabar žodis Katerinai Činiečiai, prašau. Dėkoju. Pirmininkė. Aš savo ruoštų norėčiau padėkoti svečiams, labai atsiprašau, kad nedalyvavau nuo pat posėdžio pradžios, bet galvoju, kad prefektas Markoni labai viską puikiai iliustravo, e, koks yra migrantų gyvenimas, kokios jų yra gyvenimo sąlygos. Viskas ir viskas vyksta nepaisant pasirašytų susitarimų. Italija, aišku, savo įsipareigojimų toliau e, laikosi, stengdamasi užtikrinti, kad e, sąlygos būtų orios visiems migrantams, taip pat ir sulaikytiems sulaikymo centruose. Aš norėčiau dar paminėti nepilnamečius. Nepilnamečių atveju e, nereikėtų leisti, e, kad jie būtų išsiunčiami vien dėl to, kad jie migrantai. Taigi mes turime užsitikrinti, kad e, užtikrinamos orios sąlygos, kad laikomasi žmogaus teisų, E, dėl to turi nuvykti į Libiją žmogaus teisų komisaras, pažiūrėti, kaip viskas vyksta vietoje iš tikrųjų. Ir e, reikia, kad tas patikrimas įvyktų kaip galima greičiau, kad e, įsitikintume, kad, kad pažiūrėtume, kaip elgiamasi su pažeidžiamiausiais gyventojais, kas yra išsiunčiama iš šalies ir kad tai būtų padaryta kaip galima greičiau. Aišku, reikia ir kitų dalykų padaryti labai skubiai, tačiau manau, kad e, tą pasakys dar ir kiti, kurie pasisakys po manęs. E, dar noriu pasakyti tai, ką jau nekartą minėjau. Šiandieną Mes e, netinkamai kovojame prieš priekybą žmonėmis. Mūsų darbą tęsti e, reikia toliau, nes kol bus prekiaujama žmonėmis, migrantais, taip kaip vyksta šiandien, nepaisant visų prieš tai nukreiptų veiksmų, mes ir toliau susidursime su tokiais didžiuliais e, žmogaus teisų pažydinėjimo faktais. Ir mes negalėsime kovoti adekvačiai kovoti prieš tai. Italija yra labiausiai e, nukenčianti šalis, tačiau mes kaip ES taip pat negalėsime kovoti, jeigu nieko nebus daroma. Taigi e, ta atsakomybė e, turi būti didinama ir mūsų įsijungimas į kovą su priekyba, priekyba žmonėmis taip pat. Ačiū. Ačiū. Bjork. Aš turiu pasakyti, kad šiek tiek nerimavau dėl šio klausimo, bet išklausiusi kolegų suprantu, kad tas nerimas pasiteisino. Tikrai situacija yra netokia, kokios mes tikimės vietoje. Šis komitetas dirba su demokratijos, teisinės valstybės, visuomenės klausimais. Taigi dabar norėčiau paklausti, kokie būtų ES prioritetai Libijoje. Tai čia būtų klausimas tarybai, EIVT. Ar čia kova su nelegalia migracija turėtų būti prioritetas, prioritetas ar kažkas kitas? Galbūt mes tiesiog neteisingai tą tikslą pasirinkome. Jeigu mūsų tikslas yra kova su nelegalia migracija, tai galbūt mes suklydome dėl jo, nes mes juk esame dalis šio proceso. Na ir dabar sakoma, kad vakarykščiai žmonių perda, e, prekiautojai žmonėmis yra šiandieniniai kovotojai su tokiais prekiautojais. Taigi taip, tiesa, kas dabar kovoja su šia problema, mes juk nežinome, tiksliau žinome, kas tie partneriai, bet e, realybė yra tokia, kad Libijos pakrančių tarnybos dabar tiesiog žmonės sulaiko e, prie uh, Libijos krantų, jie tiesiog yra sulaikomi ir sodinami į kalėjimą, uh, o tai prieštarauja bet kokioms tarptautiniams sutartims. Taigi aš labai skeptiškai vertinčiau tokias pastangas. Na ir dabar, kas yra bendradarbiavimo partneriai prie pietinės sienos Libijos, kas gauna tą finansavimą. Na ir trečias klausimas dėl sulaikymo centrų. Ir tie sulaikymo centrai tiesiog yra kalėjimai. ES labai aiškiai pasakė, nei vienas iš tų centrų ar kalėjimų e, neturi prieinamų sąl primtinų sąlygų. Taigi, kodėl mes dabar juos finansuojame? Mes turėtume galbūt dalyvauti užda, uždarant tokius centrus, o ne išlaikant juos. Na ir paskutinis dalykas dėl gražinimo. Man atrodo, kad šiek tiek neteisingai skamba, kai kalbate apie savanorišką grįžimą. Žmonės tiesiog yra uždaryti ir neranda geresnės išeities, negu kad grįžti namo. Na, aš nemanau, kad čia turėtume vartoti žodį savanoriškas grįžimas. Dėkoju, Markostar dabar prašau. Labai ačiū pirmininkė, brangus kolegai, kolegos man nuo pat pradžių susidarė toks įspūdis, kad, kad e, jūsų pristatymę situaciją tarp e, Libijos ir, jungtinė, ir mm, Europos Sąjungos buvo pagražinta. Dabar mm, mes žinom kiek realistiškesnį vaizdą, tačiau ta situacija iš tiesų yra dramatiška. Šešta E, lapkričio buvo nelaimingas įvykis viduržėmio jūroje. Penki žmonės, penki migrantai, iš kurių vienas vaikas žuvo jūroje. Vienas iš migrantų pasiuntė pavojaus signalą, atplaukė pagalbos laivelis. Mes turime, lai, e, mes turime malūnsparnį bandėme tą žmogų išgelbėti, tačiau išplaukus iš Libijos vandenų teritorijos, e, laivas, Libijos laivas mums sutrukdė ten patekti. Taigi keturi nuskendo, penki žmonės nuskendo, iš kurių vienas vaikas. Tos katastrofos buvo galima išvengti. ES pradėjo stebėti Libijos pakrantę ES finansavo jūros pakrančių pareigūnų mokymą, taip pat e, finansavo jiems teikiamas priemonės, tačiau reikia, kad ES iš tiesų ir tie žmonės, kurie išmokyti, iš tiesų gelbėtų žmonės, kada to reikia. Ar yra kažkokia programa, kurią galėtumėm dabar pamatyti, kaip ruošiami tie pakrančių pareigūnai? ar stebima, kaip dirba nepriklausoma institucija. Daugelį kartų Libijos pakrančių pareigūnai pažeidė e, įstatymus, taip pat ir jūros įstatymą ir, ir, ir tarptautinę teisę. Mes turime užsitikrinti, kad, net, kad ir praktikoje visų įstatymų būtų laikomasi ne tik teorijoje, todėl reikia, kad komisija labai greitai peržiūrėtų savo strategiją Miz, e, Libijos atžvilgių, akcentuodama e, tas vietas, kur yra įvairių trūkumų. Pane Vinberg. Būnan. Dėkoju visiems už informaciją. Tikrai yra tam tikri dalykai, kurie man dar neaiškus. Aš turiu galvoje tai, ką jūs sakėte. Jūs kalbėjote apie tai, kad pagrindinis mūsų prioritetas turėtų būti kova su prekiautai žmonėmis. Tačiau ką dabar jūs darote, kai susidurėte su e, prekiautai žmonėmis laivuose, kur jie atsiduria vėliau Italijoje, tai ar dabar Italija turėtų būti už tai atsakinga? Be to jūs minėjote laivus prie Libijos krantų. Ar dabar migrantai būtų, ve, būtų vežami atgal į Libiją ar į Italiją? Kas daroma tokiu atveju? Na ir dar kalbama dabar, kad 32 procentai sumažėjo imigrantų strautų iš Libijos į Italiją. Taip, galbūt, bet pasižiūrėkime į kitas šalis, tokias kaip Ispanija. Čia netgi patrigubėjo e, skaičiai lyginant su praeitais metais. Tiesiog e, kitais e, keliais migrantai ima keliauti. 500 tūkstančių naujų migrantų į Ispaniją atvyko. Tiesiog kitas kelias buvo pasirinktas. Prisiminkime Turkijos susitarimą, kuris tinkamai nesuveikė. Taigi, iš esmės tai tik tai laiko klausimas, kol jie e, paprašys daugiau pinigų. Kaip žinia, skaičiai didėja Graikijoje, o kaip, pavyzdžiui, bus su Maroku, e, ar bus dėrybos pradėtos, galbūt reikėtų pasakyti ne tiems visiems procesams ir taip e, nebebus žūvančių migrantų. Dėkuoju. Pastaruoju metu gavome labai daug naujienų apie tai, kas vyksta Libijoje. Ir tai tik patvirtina tai, ką mes jau ir taip žinojome. Į mane kreipėsi daug rinkėjų su klausimu, kasgi ten iš tikrųjų vyksta ir ką mes darome. Aš turiu prisipažinti, jog esu supykęs, nes jiems, tiems rinkėjams ir rinkėjams tinkamo atsakymo šiandieną pateikti negaliu, jaučiuosi pasimetęs ir man susidaro toks įspūdis, kad mes negalime veikti ir duoti kažkokiu tai atsakymu. Būtinas, būtina yra kovoti su priekyba žmonėmis ir jeigu norime tą daryti, tai mums reikia užsitikrinti, kad visų pirma būtų kovojama su prekiautojais. Nes prekiautojų klausimas, aišku, kad yra tiesiogiai susijęs su prekybo žmonėmis klausimu. Mes esame tikrai pasimetę ir noriu paklausti štai ko. Ar galite pateikti skaičius, kad daugiau sužinotumėm, kiek iš tikrųjų žmonių buvo sulaikyta Libijoje E, kad e, suprastume iš tikrųjų, kokie yra mastai, kokia yra tikra padėtis. Tie skaičiai mums labai pagelbėtų. Ponas Lozin. Ačiū pirmininkė, leiskite pabrėžti vieną dalyką. Aš šokiruota to, kas čia buvo papasakota, tačiau dar labiau mane piktina tai, ko jūs nepapasakojote. Man toks įspūdis susidaro, kad situacija Libijoje, o ypatingai Libijos vandenyse, pristatoma labai vienpusiškai. Praeitą savaitę aš susitikau gydytojų be sienų atstovus, o taip pat Sea Watch organizacijos atstovus ir jie man papasakojo apie kai kuriuos daug e, e, įdomesnius atvejus, kurie čia buvo pristatyti. Jie mums parodė e, nuotraukų, kaip užpuola pakrančių pareigūnai pripučiamą laivą, kaip jie praduria tą laivą, kad laivas paskestų. Sea Watch atstovai norėjo išgelbėti uh, žmonės buvusius tame laive, o pakrančių, Libijos e, pakrančių pareigūnai panaudojo ginklus ir sutrukdė Sijuečio atstovams, juos atstūmė ir neleido gelbėti e, žmonių, kurie buvo patekę į mirtiną pavojų. Tuo pačiu metu buvo dar ir kitų laivų, aš negalėjau nustatyti, ar tai buvo Italijos pakrančio apsaugos laivai ar kažkieno kito, tačiau tie laivai stebėjo situaciją ir nieko nedarė. Buvo bet kokiu atveju laivų, jie stebėjo ir nieko nedarė. Ir tai nėra vienintelis atvejis. E, gydytojų besienų ir Sea Watch atstovai man pasakė, kad tokia situacija galima išvysti kiekvieną dieną. Apskritai nesuprantama ir neįsivaizduojama, kad e, Italijos valdžia ir Libijos valdžia nesuprastų, kas iš tikrųjų vyksta. Nepriimtina, kad jie e, tiesiog e, nukreipia dėmesį nuo tokių situacijų. E, žmogaus teisų organizacijos, e, žmogaus teisų gerbimas, e, žmonių gelbėjimas turi vykti jūroje, tačiau taip nevyksta. Švedija, švedijos atstovas taip ir sakė. O ką sako Europos Sąjunga. Europos Sąjunga sako ne pabėgėliams, Europos Sąjunga taip pat sako ne tiems, kurie, sako, e, kurie bėga iš savo kilmės valstybės. Dar vienas klausimas, kurį norėčiau užduoti. Ar yra koks nors kodeksas ar programa, kuris būtų skirtas Libijos pakrančių pareigūnų mokymui? ir kokios jiems programos yra dėstomos. Dar vieną klausimą norėčiau skirti komisijos ir SEAI išorės veiksmų tarnybai, e, kai jūs kalbate apie įvairius veiksmus. Tai, na, mes žinome, kad e, dykumose miršta tris kartus daugiau žmonių negu jūroje. Kodėl taip yra? Ar tinkama yra sutrukdyti keliauti tiem žmonėms per jūrą, jeigu jie keliauja per dykumą ir stato save į dar didesnį pavojų. Ar galima surasti kažkokį sprendimą, e, ar galima kažkaip įgyvendinti tvaresnę migracijos politiką? Ačiū. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Pasistengsiu nekartoti tų visų jau minėtų čia dalykų. Du dalykai. Norėjau paklausti prefekto Markonį. Pirmiausia, dėl pinigų. Norėčiau paklausti, ar vykdant operaciją su Libija, galiausiai Italija skiria didžiumą lėšų. Kokia yra tiksli proporcija tų pinigų, kiek Italija tų lėšų skiria toms operacijoms. Na ir kaip su tuo patikos fondu, kuris turi užtikrinti e, šalies vystimasi, o ne būti skirtas sienų kontroliai. Su Turkija turime kitų susitarimų, mes labai kritiškai tą susitarimą vertinome, tačiau tam buvo skiriami dideli ekonominiai e, ištekliai. Ir norėčiau paklausti, ar eilinį kartą Italija dabar pati viena skiria lėšas e, ar finansiškai jai vienai tenka šio sustarimo našta. Na ir galiausiai antras mano klausimas. Tai jis būtų su jie su galimais sprendimais, jūs dirbate kartu su ministru Vininį. Ir girdėjote, kas čia šiandien buvo minima. Žmogaus teisų nuotinis pažeidinimas Libijoje, e, kankinimai. Tad norėčiau paklausti, ar mūsų ministras yra numatęs kokius nors sprendimus Jeigu taip, tai tuomet ir kitų ekspertų norėčiau paklausti, ar ES ketina pradėti tyrimą ir išsiaiškinti, kas iš tikrųjų vyksta Libijoje. Ačiū. Dėkoju. Kolega Čeisa, dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti visiems kalbėtojams, ypač prefektui Morkonė. Dėkoju pirmiausia kaip italas. Dirbu savo šalyje opozicijoje ir noriu nuoširdžiai padėkoti Italijos vidaus reikalų ministerijai, kuri tikrai dirba daug, plėtodama bendradarbiavimą su Libija. Vyksta posėdžiai, buvo pakviesti sutikimą pakrantės miestų merai, su dideliu susidomėjimu išklausiau klausimų, kuriuos teikia kolegos. Ir man susidaro toks įspūdis, kad reikia nepulti tos žmonės, kurie čia atėjo. Jie ties, bet tiesiog reikėtų klausti, ką mes darome, kad padėtume Italijai, kad padėtume išspręsti e, tas problemas ir kas daroma, kad e, stabilizuota būtų Libija. Negalima palikti Italijos vienos dirbti šį darbą, tad kreipiuosi į poną Morkonį ir noriu paklausti, ar mūsų. Ir noriu pasakyti, kad mūsų ministras ir ponas Morkonė yra tik didvyriai, bet ką darome mes visi Europos Sąjungoje, ką daro Europos komisija, kad situacija Libijoje būtų stabilizuota, nes jeigu to nebus padaryta, tai tuomet ir toliau bus tik tai sakomi gražų žodžiai, bet nieko, tai kaip jokių rimtų pakeitimų neįvyks. Ką daro Europa? Mano klausimas būtų, kad būtų stabilizuota Libija. Ir jeigu tų priemonių nebus imtasi, tai čia tos kalbos ir liks kalbomis, jeigu nebus jokių rimtų operacijų Libijai numatyta ir toliau plėsis tos stovyklos, uh, bet reikėtų, kad, kad, kad, kad tas egzodas žmonių būtų blokuojamas, bet civilizuotomis priemonėmis. Šimtai milijonų žmonių per metus uh, pajuda, palikdami savo gyvenamasias vietas. Apie ką mes čia kalbame? Tai reiškia, kad mes bandome veikti ir už tą savo veikimą dar sulaukėme kritikos Italijoje. Tai yra neprimtina. Tad norėčiau paklausti išorės veiksmų tarnybos kas yra daroma, kad būtų pasiektas politinis sprendimas, nes be to mes ir toliau plėpėsime ir mm, nieko rimtesnio pasiekta nebus. Na ir paskutinis kalbėtojas, sako pirmininkas. Ponas Dehovski, labai trumpai. Dėkoju. Aš Nenoriu kritikuoti Italijos, nes manau, kad Italija daugeliu atveju įgyvendino didelius dalykus ir jai pavyko tai, kas nepavyko kai kuriams kitoms šalims. Pastaraisiais mėnesiais Italijos vyriausybė žengė keletą žingsnių ir pasiūlė priemonių, kurios išprovokavo dar ekstremistų papildomus išpolius. Norėčiau paklausti apie santykius su nepelno organizacijomis, kurios dirba Viduržėmio jūros regione. Kaip jie klostosi? E, pakartosiu savo klausimą angliškai. Ačiū už jūsų puikų bendradarbiavimą. Ačiū už puikiai atliktą darbą. Norėčiau padėkoti visoms Italijos institucijoms. Mano klausimas buvo toks apie bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis Viduržėmio jūros regione. Kaip dabar vyksta tas bendradarbiavimas? kaip būtų su Elksenos kodeksu, ar jis bus pasiūlytas vasarą. Ir antras klausimas. Bedradarbiavimo su Libijos pajėgomis ateitis, kaip vertinate tai? Čia tebelieka daug problemų, kaip jas spręsti, ar Italijos pajėgos e, gali, pavyzdžiui, plaukti į Libijos vandenis ir ar galima kažkaip užkirsti kelią uh, nelegaliam žmonių atvykimui ar prekybai žmonėmis. Pone Markonė, jūs gavote labai daug klausimų. Norėčiau pasakyti, kad praėjusį mėnesį delegacija buvo atvykusi, buvo kalbama kaip tik apie pasienio apsaugos problemas, ponė Veržė turėjo labai daug klausimų yra tam tikras nesupratimas, kodėl su Libija bendradarbiaujama taip, kaip bendradarbiaujama. Mes tą situaciją turime vertinti labai atsargiai. Ir be abejo, noriu pasakyti, kad užduoties sudėtingumą mes suprantame. Pone Veržė dalyvavusi sutikimės delegacija turbūt galės daugelį dalykų patvirtinti. Prašom atsakyti į visus pateiktus klausimus. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pirmiausia Europos parlamentui. Kai kurie Europos parlamento nariai minėjo, kad buvo dirbamas puikus parengiamasis darbas rengiantis Dublino reglamento reformai. Mes e, irgi giname šią situaciją. Ir džiaugiamės jūsų atliktais darbais, derantis su taryba ir galiausiai e, pas, buvo pademonstruotas tikras solidarumo elementas, buvo parodyta, kad mums svarbus yra principai įtraukti ES sutartys. Bandau kalbėti labai greitai, sako kalbėtos, bet norėčiau grįžti prie, ir atsakyti poniai Spinelį. Ji išsakė griežčiausias pastabas. Visi yra pasirašė sustarimą išskyrus gydytojus be sienų. Kodėl jis sustarimo nepasirašė, nežinau, aš nesuprantu. Aš administracijoje dirbu 40 metų, nuo 2006 simų migracijos klausimus visi pasirašė, visi kartu bendrai dirba vietoje, be jokių didesnių apribojimų ir trūkdžių. E, manau, kad būtina laikytis tai, minimalių taisyklių, kurios numato tarptautiniai susitarimai. O dėl Italijos elgsenos. Manau, kad Italija nepasitenkino tik tuo, kad skundžiasi ar, ar ir, ir nes, neapsiribojimas skundimaisis ar solidarumo pareiškimais. E, nuo 2006 dirbu e, te, prie teisės ir migracijos klausimų ir viskas, kas šiandien yra minima garsioje knygoje Ir nenoriu nieko čia įžeisti. Kai kas sako, esu įsižeidęs. Ir, ir, ir sakoma, kad visą tai mes žinojame. Nuo 2006 aš žinojau be abejo, kad tokios informacijos yra, tad Italija nusprendė veikti, kad būtų galima stabilizuoti Libiją, kad būtų galima demokratinę kultūrą pakelti kitą lygmenį toje šalyje. Jeigu norime kalbėti apie demokratinę kultūrą, svarbu yra užtikrinti tinkamą gyvenimą migrantams. Mes su vyriausybė to šalies, kurią pripažino Junktinių tautų organizacija, pasirašėme susitarimą. Aš nekalbu apie žmonės, kuriuos tiesiog susitikom gatvėje ir kažką su jais susitarėm. Mes pasirašėm su pripažinta vyriausybė susitarimą, su prezidentinė taryba, pradėjome dirbti, nusprendę paremti ne tik Libiją, bet ir kitas Afrikos valstybės. Per nelik ilgai visi tie klausimai buvo palikti nuo šaly. Vystimasis, teisė, e, pagarba žmogui Afrikoje, Libijoje ir kitose šalyse, kaip, pavyzdžiui, Sudane, Darfūrė ir panašiai, e, visą tai mums buvo aktualūs klausimai. Be abejo, jūs žinote tos dalykus, nes daugelis iš jūsų esate ten lankėsi, ponė Kosta. 700-800 vedlių buvo areštuoti ir akivaizdu, kad tie asmenys buvo ne tik sulaikyti, bet jiems buvo pritaikytos baudžiamosios procedūros, bet ne tai yra svarbiausia problema. Mes manome, kad saugumas ir žmonių teisės pirmiausia yra susijusios su prekiautojų žmonėmis organizacijų sunaikinimu. Būtina palaužti tą, tos prekybos žmonėmis tinklus. Būtina užtikrinti, kad bus gerbiamos žmogaus teisės, tai, kad bus gerbiami tie principai, kuriais mes remiamės Europoje ir Italijoje. Pasienio apsaugos pareigūnų mokymas. E, tas mokymas vyksta remiantis tarptautiniais standartais, kuriuos visi žinote, jūs visi kalbėjote apie e, lapkričio šeštosios dienos įvykį. Aš mačiau per televiziją reportažus šią temą, lygiai taip pat, kaip mačiau pranešimus Facebook'e, kur e, Libijos žmonės e, savo filmuotą medžiagą įkėlė. Nežinau, ar Europolas yra teisus. Laukiu kad teisminės institucijos išsiaiškintų, kas iš tikrųjų vyko ir kas nesilaikė tų taisyklių, kurių turėjo būti laikomasi. Lygiai taip pat ir dėl visos kitos informacijos, kuri buvo pateikta. Esu įsitikinusi. Esu įsitikinęs tiksliau ir didžiuojusi tuo, kas buvo nuveikta. 700 tūkstančių asmenų išsilaipino Italijos uostuose. Ir be Graikijos. Pasakykite bent vieną kitą pavyzdį tų draugiškų, solidarių šalių pavyzdį, kurios priėmė bent vieną, pavyzdžiui, migrantų laivą. 700 tūkstančių asmenų priėmė mano šalis. Ir ponė Spinelį galėčiau pasakyti štai ką. Tai, ką sako Amnesty International, yra netiesa. Galiu čia Europos parlamente dar kartą į akis jums tai patvirtinti. Tai netiesa. Tegu pateikia ši organizacija įrodymus to, ką sako. Buvo kalbama apie panaudotą elektros įrangą. Pernelyg James Bondo serijų gal tie žmonės, kurie taip kalba, prisižiūrėjo. E, tiesiog tokios įrangos neturi Italijos pasienio pajėgos. Norėčiau priminti tai, ką Amnesty International pasakė savo ataskaitoje, tai yra tiesiog netiesa. Pone Spinelį, aš žinau, kad jūs rašot spaudai ir gaila, kad jūs sakote tokius neteisingus dalykus. Italija niekada nepaliko be pagalbos jūroje jokio asmens Na taip, taip, taip, aš e, noriu kai ką pasakyti dar jums nespėjus reaguoti. Jūs kalbate apie uh, tokį žmonių atidėtą išsiuntimą. Tai yra tokia priemonė išsiuntimo, kuri pritaikoma po savaitės. Jos gali imtis e, administracijos struktūros. Kai kurie kolegos, kurie nėra šios ryties ekspertai, e, e, gali klysti. Tunisiečiai įsilaipinę neprašo uh, jokių apsaugos priemonių. Ne, negalim sakyti, kad niekam neįdomu Europos parlamente. Uh, visa, visas detalės leistis gal neverta, galėsime susitikti ir pakalbėti detaliau. Italija, norėčiau labai trumpai pasakyti, gali didžiuotis tuo, ką daro plėtodama santykius su draugiškomis šalimis, tokiamis kaip Prancūzija, uh, Vokietija ar kitomis šalimis, kurios priklauso kontaktiniai grupiai, kurią mes sukūrėme Romoje. Ir kad visi kartu giname tokį svarbų tikslą, tikslą Libijos stabilizavimą. Mes kalbame apie teisų stiprinimą šioje šalyje. Libijoje, Alžyre, Nigerija, e, Nigerijoje, atsiprašau, visur mes tengiamės tą daryti. Mes per nelik ilgai buvom pamiršę Šiaurės Afrikos valstybės ir palikę jas nuo šaly. Šiandien gyvenimo kokybės menų Afrikoje, Šiaurės Afrikoje ypatingai. Per nelik daug skiriasi nuo mums įprastos gyvenimo kokybės. Italijos vyriausybė įmasi e, priemonių, mes palaikome ryšių su Libijos administracijos struktūromis, turime projektų bendrų su Čedu ar Tunisu, turime įsipareigojimų e, tarptautinių organizacijų kontekste, tad galiu dar kartą pakartoti, padėkite mums ir padėkite jungtinės tautas pastumėti veikti, nes nuoširdžiai kalbant, ir nenoriu čia pradėti jokios polemikos, kalbu ne kaip prefektas, kaip Italijos pilietis mano šalis, galiu pasakyti, prisideda prie jungtinių tautų pastangų. Ir vietoj to, kad užsijimtų tais dalykais, kurių reikalaujame mėnesius ir savaitės, jungtinių tautų atstovas kalba nei šį, nei tą. Mes prašome, kad jungtinių tautų atstovai nuvyktų į Libiją, kitas šalis, o matome, kad tie žmonės labai abstrakčiai imasi kritikuoti to, kas yra daroma. Ir be jokių problemų po tos kritikos tiesiog grįžta į savo biurą ir viskas tuo ir baigėsi. Pirmininkas, ačiū, ponė. Konė. E, tai turėtume taupyti laiką, kolegos. E, iš karto praščiau atsakyti į klausimus ir prašyčiau labai trumpai po keletą sakinių kiekvieną pasakyti. Prašau. How much time do I have? Kiek laiko man skiriate? Keletą minučių daugiausiai, nes mūsų dar laukia klausimai. Būtent todėl aš norėjau, kad trumpai kalbėtojai kalbėtų. Aš žinau, kad taip ir nutiks, kad viršysime mums skirtą laiką, bet na, labai trumpai. Galbūt gal, galėtumėte sakyti klausimus, kurie jums buvo skirti. Taigi, pirmiausia, norėčiau atsiprašyti už tai, kad kai kurių pasisakymų negalėjau suprasti nes e, vertimo nebegirdėjau, todėl atsiprašau, kai kurios klausimus e, negalėsiu atsakyti. Na ir dabar kai ką noriu patikslinti. Jau ne vieną kartą sakėme ir kartojame šiame parlamente. Vienas dalykas turėtų būti aiškus. ES nefinansuoja sulaikymo centrų Libijoje. Mes visi E, sutarėme dėl vieno, tie centrai yra baisus, juos reikia uždaryti ir mes tikrai mobilizuojamės tam, kad tai būtų padaryta. E, Jem arba e, vyriausias pabėgėlių komisaras, komisaras kartu su mumis mes tikrai visi pasisakome už tai, kad tokie centrai būtų uždaryti ir kad būtų atviri centrai atidaryti. Taigi noriu, kad įsidėmėtumėte, jog mes tikrai nefinansuojame sulaikymo centrų Libijoje. TMO, Tartautinė migracijos organizacija ir vyriausias pabėgėlių komisaras teikia e, finansavimą tam, kad būtų sulaikytųjų sąlygos pagerintos, pavyzdžiui, e, sveikatos priežiūros paslaugos užtikrinamos, sanitarnės sąlygos gerinamos ir, aišku, pagrindinės pastangos dedamos tam, kad būtų tie e, sulaikyti išlaisvinti. Pateiksiu pavyzdį. Vyriausiasis pabėgėlių komisaras nuo pat metų pradžios e, sugebėjo pasiekti, kad tūkstantis žmonių būtų išlaisvinta. Taigi tūkstantis pergalių e, mums e, gelbėjant buvo pasiekta. Tačiau problema yra ta, kad šiuo metu E, Libijos valdžia atsakinga už tokius antrus savo pozicijos nekeičia. TMO ir vyriausiasis pabėgėlis komisaras savo pozicijos nekeičia. E, centrai turi būti atviri. Na, o parlamento delegacija nuvykusi į Libiją taip pat tokios pozicijos laikosi. Na, o kol kas, ko gero, reikia, kol to, kol to ne, ne, taip nenutiks, reikia daryti viską, kas įmanoma, kad pagelbėtume tiems žmonėms. Mes e, taip pat pritarėme tam, kad e, pakrančio apsaugos tarnybos darbuotojai e, Libijoje nėra pakankamai profesionalus ir trūksta priemonių ten, būtent todėl mes rengiame jiems mokymus. Beje, didelė mokymų dalis yra skirta uh, žmogiškam elgesiu su migrantais, tai yra elgesiu pagal dabar galiojančius tarptautinius, galiojančius tarptautinius standartus. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Atsiprašau, kad, kad turėjote kalbėti trumpai, bet uh, labai dėkoju už trumpus atsakymus. O dabar žodis ponui Pikė. Gal galėtumėte taip pat trumpai atsakyti į jums skirtus klausimus. Dėkoju. Uh, Aš irgi kalbėsiu trumpai, pats turėjau problemų dėl vertimo, taigi galbūt ne viską ir supratau, bet pasakysiu, kad mūsų būkštavimai yra tie patys kaip ir jūsų. Dėl sulaikymo centrų kolega labai aiškiai tai pasakė, aš pats šių metų e, rugsėjo 12 dieną parlamente girdėjau kad e, buvo pasakyta, jog tie centrai turi būti uždaryti ir kad bus daroma viskas, kad būtų tai padaryta. Na ir ko gero pagrindinis būdas e, tam padaryti būtų alternatyvų sulaikymo centrus numatyti. O čia jau e, mes galėtume prisidėti finansuojant tokius atvirus sulaikymo centrus. Ir dabar, kas dėl savanoriškų sugrįžimų, gražinimų, galiu tik tai patikinti Jūs, kad tokie gražinimai yra tikrai savanoriški. TMO, Tartautinė migracijos organizacija, tikrai nepritartų kitokiems veiksmams. Taigi čia yra ne filmo, ne tas gražinimas, bet išsiuntimas savanoriškų, sutikus pačiam asmeniai. Vyriausios įgaliotinės prioritetas yra žmonių gyvybių gelbėjimas. Reikia apsaugoti žmonės, reikia sukurti e, teisinius kelius atvykti migrantams iš Libijos. Tai yra tiems migrantams, kuriems reikalinga tartautinė apsauga. Tai yra mūsų didžiausias prioritetas. Na ir be jokios abejonės dar turime kovoti su nelegale migracija pačioje Libijoje. Vien čia yra 7-800 tūkstančiai e, žmonių, e, nelegalių migrantų ir tai yra grėsanti humanitarnė krizė. Situacija gali ateityje tik tai pablogėti. Būtent todėl mes turime imtis visų turimų priemonių e, tam, kad būtų situacija pakeista. Mes bendradarbiavame su Libijos valdžia, bendradarbiavame su tarptautiniu mastu pripažinta vyriausybė, taip ši vyriausybė yra tru, silpna e, ir mažai e, kontroliuoja realią situaciją. Darbas su e, ta vyriausybė nėra tas pats, kaip pasmerkti tai, kas vyksta Libijoje mes bendradarbiaudami, bendradarbiavimo kontekste nuolat e, girdime, kad yra atkreipiamas dėmesys į žmogaus teisų pažeidinimo problemas. Na ir paskutinis komentaras, ką ES daro tam, kad būtų stabilizuota situacija Libijoje. Vyriausios įgaliotinės pozicija yra vienareikšmiška, reikia taikos procesą palaikyti, remti jį šalyje. Ir mes visapusiškai remiame Libijos atstovus politiškai bei žiniomis, pavyzdžiui, juos remiame. E, rinkimų klausimais, institucijų kūrimo klausimais, mokymais prisidedame prie situacijos gerinimo šioje šalyje. Visi mes žinome, kad tai reikia daryti ir vyriausioji įgaliotinė tikrai uh, E, teikia tam didžiulį prioritetą, kaip žinia, dar ir šią savaitę keletą sustikimų ji turės su Libijos suinteresuotaisiais subjektais. Dėkoju svečiams, na, o dabar ką galiu diskusijų nariams pasakyti. Aš norėjau padėkoti nariams už jų pasisakymus. Nesupraskite manęs neteisingai, bet tie būkštavimai yra paremti informacija mūsų surinkta. Kaip žinia, ponia Veržė jums patvirtins, kai kurie e, komiteto nariai aktyviai dirba šiais klausimais, pavyzdžiui, e, Italijoje. Taigi mes tikrai labai susirūpinę esame dėl to, kas e, vyksta Libijoje. Mes šiandien visą dieną šiuos klausimus aptarnėjome. Ankstes, ankstesnėmis dienomis vyko susitikimai Afrikos klausimais su parlamento pirmininku. Mes tikrai uh, labai uh, susirūpinę esame tuo, kas vyksta, ar tas rūpestis yra paremtas realią informaciją, kurią turime. Na, o taip pat norėčiau padėkoti poniui Markoniui. Pone Verželį, jūs paprašėte žodžio, nebent dėl darbo tvarkos taisyklių. Pirmininkė kadangi jūs mane paminėjote savo komentaruose, tai aš norėčiau e, vieną dalyką paminėti. Libijos e, pakrančių apsaugos tarnybos tik tai labai mažą Libijos pakrančių dalį kontroliuoja. Būtent tai mums buvo pasakyta ir pakartota keletą kartų Tunise iš esmės pagrindinis klausimas būtų, kas kontroliuoja Libijos teritoriją, o atsakymo į šį klausimą negavome, nes susidarė įspūdis, kad visuomenę bandoma įtikinti, jog e, deramasi yra su Libijos vyriausybė ir aišku, kas yra kas vizijoje ta, e, Libijoje, atsiprašau, bet tai nėra. Pirmininkas. Dėkoju, jūs tikrai e, žinote, kokia sudėtinga situacija Libijoje, kokios sulaikymo sąlygos sunkios. Na, aš ką bandžiau pasakyti, mūsų darbas darba šiuo klausimu tikrai nesibaigia. Noriu padėkoti visiems kalbėtojams, dalyvavusiems diskusijoje. Dėkoju visiems. O diskusijos tęsis ir toliau ir su komisijos, ir su EVT atstovais. Dėkoju už dalyvavimą, dėkoju už tvarkos laikymasi. Dėkoju. Kolegos, dabar pereisime prie klausimų. Um, jeigu dalyvausite klausimuose, tai e, siūlyčiau pasilikti savo vietose, o jeigu išeinate, tai netrukšmaukite. Vyks klausimai su moterų komitetu. FAM moterų komiteto pirmininkės paprašysiu dabar manęs prisijungti. Même sur la félicité en disant que c'est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 if everyone is ready, we can make a start with apologies for the late start for those who have just come. Vėluojam pradėti mūsų posėdį kolegos ir tiesiog atsiprašau dėl to vėlavimo, bet laikas pradėti. If I may um, just begin um, to introduce. Norėčiau pristatyti šį klausimą šiek tiek, ar visi pasirengę Džiaugiuosi, kad prie mūsų pasijungė ponė Vilija Blinkečiūtė, FEM komiteto pirmininkė. Kaip žinote, šis klausimas e, yra skirtas pranešimo projekto aptarimui. FEM komiteto atstovai dalyvauja čia ir galėsime iš karto e, pradėti svarstyti mūsų aptarimo klausimą. Nežinau, ar visi Kalbėsime apie apsaugos direktyvą. 12 valstybių 2010 metais pateikė siūlymas, sausio 11 dieną direktyva įsigaliojo ir valstybės narės turėjo gyvendinti direktyvos nuostatas perkelimėje nacionalinė teisė iki 15 metų sausio. Šis pranešimas yra proga. E, turime praneš, pranešėjus iš Liberfem komiteto, yra proga įvertinti, kaip uh, yra gyvendinamas abipusio pripažinimos principas, kitaip tariant, tai, kas nusprendžiama vienoje valstybėje narėje, turi būti pripažinta, pripažinta kitose valstybėse narėse ir juose turi būti taikoma. Šiandien išklausysime bendrą pranešėjų, kurie pristatys e, šio pranešimo svarbiausius elementus. Suraja Post ir ponia Beciril yra bendra pranešėjos. Pirmiausia, suteiksiu žodį Vilijai. Ar turėčiau tęsti, regisi taip. Na, gerai, tai tuomet pratesiu šiek tiek. Ir pirmiausia, norėčiau suteikti žodį Sorajai. Penkios minutės kolegijai pasisakymui. Soraja, penkios minutės tamsios pranešimui. Ačiū, Kliud. Taip, aš sulaukiau galimybės dirbti dėl Europos apsaugos orderio. Jeigu, jeigu e, visą tai veiks, tai galima bus spręsti efektyviau problemas susijusias su smurtu lyties pagrindu. Tai šis dokumentas gali padėti išsaugoti tūkstančius gyvybių. Ir Tereza Kemenis Beseril E, paminėjo, kad tokių orderių buvo išduoti vis, septyni visoje Europos Sąjungoje iki šiol. Na ir yra e, akivaizdu, kad iki šiol Europos komisija ir valstybės narės nesėmė savo atsakomybės labai rimtai. Valstybės tarnautojai, kurie su aukomis kontaktuoja, tiesiog nežino apie šią tarptautinę apsaugos priemonę. Aukų apsaugos organizacijos taip pat apie šią priemonę nelabai žino, pačios aukos e, irgi neipatingai girdėjo, kalbant taip pat apie tokią priemonę. Ir kai jos nori keliauti ar persikelti kitą šalį, vėlgi situacijų tampa nebeaiški. Savo e, pranešimo projekte mes e, suformulavome prašymų kai kurių seriją ir pasiūlėme žingsnius, kurių reikėtų imtis nedelsiant. Mes kreiptėmės į komisiją ir valstybės narės, prašydami paskelbti administracijos struktūrų sąrašą, kurios už šį klausimą yra atsakingos, kad būtų galima Europos apsaugos orderio nuostatas įgyvendinti. Mes taip pat prašėme paskelbti e, tas centrinės administracijos struktūras, kurios tokius dokumentus priima ir išduoda valstybėse narėse. Mums būtina tinkamai e, įvertinti kas turi būti atliekama, užtikrinant tokių asmenų apsaugą ir kas turi to užsimti. Mes raginame ES valstybės narės laikytis aiškaus požiūrio į šį klausimą, teikti paramos priemonės, kai, to, kai tai yra reikalinga. Taip pat kreipėmės dėl specialiųjų priemonių, kurias turi gyvendinti valstybės narės, saugant aukas, kurių situacija pažeidžiama ar kurios turi specifinių poreikių. Taip pat prašėme, kad būtų nemokama vertė nemokamos vertimo paslaugos aukoms suteiktos. Mes manome, kad turi būti suteiktas tam tikras laiko tarpas, per kurį turi reaguoti e, valstybės narės institucijos e, apsaugodamos saugotina asmenį, suteikdamos apsaugos orderį. Taip pat aukoms būtina teikti tinkamą informaciją tol, kol priimamas sprendimas tenkinti ar netenkinti jų prašymą. Valstybės narės turi intensyvinti savo bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbti remdamosios e, žmogaus teisėmis, orientuotos turi būti į paslaugos teikiamas aukoms, taip pat turi būti mokomi valstybės pareigūnai dirbantis su aukomis. Visa tai turi padėti taisyklingai gyveninti šią direktyvą. E, policijos pareigūnai, teis, teisminių struktūrų darbuotojai turi būti atitinkamai apmokyti, parengti. Mes taip pat raginame valstybės narės pradėti e, e, informavimo kampanijas, lytinio švietimo kampanijas, kad būtų galima pasitelkti visas reikiamas priemonės įtraukiant reikiamas nevyriausybinės organizacijas. Kadangi aš šiuo klausimu buvau uh, pranešėja aš turiu kai kuriuos dalykus išsakyti ir savo vardu. Aš esu šokiruota to fakto, kad mes matome, kad didėja pabėgėlių ir migrantų skaičius. Tuo tarpu ES labiausiai susitelkia prie išorės migracijos aspektų teroras, smurtas lyties pagrindų yra tos problemos, su kuriomis mes gyvename. Gauname duomenys, kurios yra e, pateikusios kai kurios organizacijos ir žinome, kad saugumo srityje ES darbo tvarkė yra pakankamai intensyvi, su smurtu kovojama e, kovojame su smurtu prieš moteris ir tai buvo aspektas įtrauktas į šį pranešimą. Mes žinome, kad kas trečia moteris yra patyrusi seksualinį ar fizinį smurtą iki 15 metų amžiaus, kas penkta patyrusi priekabiavimą, kas antra susidūrusi su seksualiniu priekabiavimu bent kartą savo gyvenime. Problemos mastas yra didelis, mes e, tą matėme iš, kom, iš kampanijos MeToo, grotažymė MeToo, tos problemos mastas visuomenėje. E, čia yra puikiai atspindimas. Tai taip pat apima ir tokias organizacijas kaip mūsų parlamentas, kurias kitas organizacijas. Noriu paprašyti jūsų paramos, kad tas saugumo, apsaugos klausimas būtų tinkamai traktuojamas ES. Ačiū. Tereza, prašau. Dėkoju. Pane pirmininkė. Visų pirma, norėčiau bendra pranešėjai padėkoti už gerą bendradarbiavimą. Tas bendradarbiavimas buvo vaisingas, mes e, dirbome kartu ir gerinome saugumo priemonės bei dar, e, ruošime tokį instrumentą, kuris e, būtų nukreiptas visoms nusikalstamumo aukoms pagelbėti kai mm, nes daugiausia aukų yra moterys, jos yra smurto aukos, bet gali būti ir kitokių aukų, terorizmo pavyzdžiui aukų, ar tiesiog žmonių, kuriems yra grasinama. Visa tai buvo sukurta nusikaltimų aukoms, kurie nori, kad sprendimas būtų pripažintas kitoje valstybėje narėje. Aš pasisiūliau savanorę nuo e, moterų reikalų komiteto, kai pirmininkavo Ispanija. Šis instrumentas buvo pasitiktas kaip būtina priemonė, nes mums reikėjo naujo kontrolės mechanizmo ir dinamiško ir efektyvaus ir nutolstančio nuo tuo metu egzistavusių biurokratinių procedūrų, galinčių pakengti aukai ir to, ta, tos aukos neskatinti pradėti procedūras. Taip pat e, auka turi įrodyti, kad e, jai reikalinga apsauga, kad yra persekiojama, taigi dabar jau viskas vyksta automatiškai, vien tik tais gavus aukos skundą. Vienoje šalyje, o kita šalis e, suteikia pagalbą, paramą aukai. Būtent tą linkmę mes ir dirbame. Stoholme vykdoma politikos nuseklumo programa saugumo, e, laisvės ir e, erdvėje. Du tūkstančiai dešimtais metais buvo taikomos apsaugos priemonės maždaug dešimčiai tūkstančių moterų. Ispanijoje Prancūzijoje, Junktinėje karalystėje ta priemonė buvo pritaikyta. E, daug moterų patiria e, smurtą, tačiau nedaug tik tais kreipiasi dėl pagarbos. pagalbos. Septyni skaičius yra tikrai neraminantis, tikrai tai yra per mažai. Praeitą savaitę viena pilietė iš Vokietijos nuvyko į Kastiliją Leon ir nužudė ten kitą moterį. Taigi mes turime tokių atvejų, kai gyvename yra skirtingose šalyse. Kai įsigaliojo direktyva 2011 metais, kai įsigaliojo Europos pareiga, apsauga 2015 metais, buvo gauta labai nedaug informacijos, taigi turime nedaug duomenų ir instrumento įvertinti negalime. Duomenys, kuriuos turime, labiausiai yra pagrysti parlamentinio tyrimo surinktais duomenimis. Gaila, kad nėra centrinio registro ir bendraja prasme instrumento įvertinti negalima. Šiaip instrumentas yra labai sudėtingas, tai aišku komplikuoja direktyvos įgyvendinimą ir e, komplikuoja e, pagalba, pagalba aukai bei e, sl tiems sluoksniams, kurie patiria e, problemų. Komisijoje nėra numatyta stebėsenos, labai nedaug valstybės narės keičiasi tarpusavėje duomenimis. E, nėra numatytas vertimas, nors pasieninio e, atliekant darbus besiribojančiose valstybėse tai yra svarbu. Mes pamatėme, kad apskritai labai trūksta informacijos, kuri būtų teikiama aukoms. Aukos irgi negali prie informacijos prieiti savarankiškai Tai labai trukdo joms teikti pagalbą, ypatingai jeigu viskas išsitėse ne vienoje, o keliose, dviejose arba keliose valstybėse. Daugelis valstybių narių nenumatė jokių specifinių priemonių, kurios būtų nukreiptos į e, neįgaliuosius asmenys, nepilnamečius, žodžiu, į tuos asmenis, kuriems labiausiai reikia apsaugos. Mums reikia tokio instrumento, kuris leistų sprendimą labai greitai priimti. Valstybės narės naudojasi įvairiomis priemonėmis, kad viskas vyktų kuo greičiau. Labai svarbu yra bendravimas tarp kompetentingos institucijos ir centrinės institucijos. Mes valstybių narių prašome sukurti nacionalinį registrą, kuriame būtų telkiama informacija ir kuri leistų keistis informaciją su komisija. O komisija savo ruoštų turėtų sukurti Europinį registrą, kuriame būtų kaupiama visa informacija suplaukianti iš valstybių narių. jeigu būtų geresnė sąveika tarp įvairių veikiančių e, instrumentų, tai ir situacija būtų geresnė. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti, reikia, kad valstybės narės keistųsi informaciją kad, keis, kad teiktų informaciją jėgos struktūrams, teisininkams bei profesionalams ginantiems aukų interesus. Jeigu bus pateikiami geri paaiškinimai, teisinga informacija, tai EPO galės padėti bet kokio nusikaltimo aukoms netapti aukomis pakartotinai. Uh, speak, but... Dabar suteiksiu žodį nariams, kurie pageidaus pasisakyti. Paprašysiu kalbėti trumpai, ilgiau nei dvi minutės. Pirmiausia, šešėlinių pranešėjų. Norėčiau paklausti, ar jie norėtų pasakyti. Prašau, pro, ponė Četina, žodis jums. Ačiū už žodį, pirmininkė. Šio pranešimo tekstas yra geras abu šešėliniai pranešėjai tikrai puikiai padirbėjo, norėčiau už tai jiems padėkoti. Pranešime beveik visos mano pastabos per pirmą posėdį išsakytos buvo išsakytos. Europos apsaugos orderis yra labai svarbi teisinė priemonė ir tai e, turėtų būti e, veiksmingai naudojama tarp valstybių. Na ir dar reikėtų dar užtikrinti, kad valstybėse narėse pakankamai apie tai būtų kalbama, apie tai informuojama būtų. Aukos turėtų turėti paprastą prieigą prie šio orderio. Kas dėl mano paties pakeitimų, tai pabandysiu tam tikrus aspektus galbūt detaliau pristatyti, bet bendrai paėmus, man atrodo, tekstas yra neblogas. Dėkoju. Dabar žodis panui Ortasun. Ačiū. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjams už puikiai atliktą darbą. Tikrai turime dabar labai svarbę teisinę priemonę. Kaip kad sakė pranešėjas, 15 metais nuo 15 metų tiksliau įsigaliojimo tik tai septyni e, orderiai buvo išduoti Europoje. Ir smurtas prieš moteris tęsiasi, todėl ko gero čia egzistuoja įgyvendinimo problema. Aš trumpai kelius aspektus paminėsiu, kurie mano manimu turėtų būti pakoreguoti. E, pirmiausia, turėčiau pasakyti štai, kad šiek tiek nusivylime dėl to, kad komisija dar nepateikė įgyvendinimo ataskaitos. Tai yra nepriimtina, neleisina. E, lygiai tas pats nutiko ir su direktyva prieš, su, dėl kovos su priekyba e, žmonėmis. Nebuvo tokios ataskaitos. Jie tiesiog e, gauna informaciją, ją išanalizuoja ir turėtų pradėti pažeidimo procedūrą, tačiau iki šiol bent jau nebuvo net informacija e, surinkta, taigi norėtume, kad komisija rimčiau tai pažiūrėtų. Kitas dalykas yra problema. E, harmonizuojant apsaugos lygį valstybėse narėse. Pranešime apie tai E, tai kalbama. Štai, pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse narėse persekiojimas nebūtinai yra baudžiamasis nusikaltimas. Vienoje valstybėje tai gali būti laikoma nusikaltimu, kitoje ne. Taigi e, čia aukos nevienodai traktuojamos. Todėl šį klausimą reikėtų kelti. Ir dar kita problema susijusi su Europos apsaugos orderiu, kai trūksta informacijos ir skleidžiamos informacijos apie šią priemonę tarp aukų. Taigi čia reikėtų galbūt tokios informacinės kompanijos valstybėse narėse. E, mes taip pat palaikome e, idėją renkti mokymus policijos bei teisėtvarkos ir darbuotojams bei praktiškai su moterimis dirbantiems darbuotojams apie šį orderį. Iš esmės parlamentas norėtų pasakyti, kad e, šis instrumentas labai svarbus, labai geras, bet trūksta įgyvendinimo, trūksta lyderystės iš valstybių narių ir komisijos naudojant šią priemonę. Na ir mes kartu su pranešėjais tikrai esame pasirengę dirbti kartu tam, kad būtų ši e, nuomonė tokia tvirta padaryta. Ačiū dabar žodis, ponai Grysly. Ačiū. Gerbėmieji pirmininkai. Aš taip pat norėčiau pasidžiaugti puikiu abiejų kolegų darbu. Tikrai pranešimas labai išsamus, platus. Čia jau buvo primintos nesėkmių priežastis. Ir uh, Čia, ko gero, reikėtų e, nuoseklesnės sistemos aukoms apsaugoti Europos lygių. Aš 2010 metais pati buvau pranešėja dėl šio europinio instrumento ir mes jau tada kovojame už tai, kad tas instrumentas būtų konkretus, naudingas, logiškas, kurio dėka be pagrindinio tikslo aukų, dažniausiai moterų apsaugos, e, šis, ši priemonė turėtų įgyvendinti tai, kas yra Europa. Taigi čia turėtų būti kaip ir teisinė stebėsena e, užtikrinama e, asmens jam iš vienos šalies pervažiuojant į kitą šalį. Juk tokia ir yra pagrindinė ES e, idėja. Na ir aš atsimenu, kai buvo kalbama apie bendradarbiavimo priemonę, e, labai progresyvę priemonę bendradarbiavimo srityje, pagalbos aukoms srityje, kai tas e, instrumentas, ta priemonė buvo pati, pa, patvirtinta. Europoje. Ir štai aš dabar esu pasipiktinusi ir beje netgi labai nusivylusi. E, nes tik septyni orderiai kol kas buvo išduoti, Europos apsaugos orderiai. Be jokios abejonės valstybių narių teisinės sistemos yra skirtingos ir ko gero dėl to nepasisekė įgyvendinti šio projekto. Valstybės narės menkai bendradarbiauja tarpusavėje. Na, gerai būtų, jeigu tarybos atstovai šiandien dalyvautų posėdėje ko gero atsakymas ne mūsų institucijose, ne, ne mūsų institucijoje slypi. Visi puikiai žino, ką reiškia ši priemonė, visi žino, ką reiškia ES piliečiams ir tuo pat metu e, žinome, kokie iššūkiai, mes siūlome konkrečius sprendimus, o štai e, dvi dienos iki e, kovos su smurtu prieš moteris dienos visi dabar uh, E, piktinasi valstybėse narėse tokia e, baisa situacija kai kuriuose valstybėse narėse. E, taip reikia dėti daugiau pastangų, daugiau dirbti ir tai nėra lengva, darbas nėra lengvas ir ne vien tik tai informavimo darbą čia reikia atlikti, reikia kad valstybės narės daugiau pastangų dėkti, be jokios, abe, dėti. Be jokios abejonės e, šio orderio nauda e, neginčiama ir apskritai, kam tas orderis reikalingas, kam mes apskritai reikalingi, jeigu ištisus mėnesius dabar kalbame apie tokią priemonę, kuri galiausiai visiškai nenaudojama yra. Na ir tie, kurie galėtų mano uh, E, nepasitenkinimą perduoti tiems, kams reikia, e, netgi nedalyvauja posėdėje. Taigi šį instrumentą, šį priemo, šią priemonę reikia įgyvendinti tam, kad e, galiausiai būtų užtikrinta apsauga aukoms. Dėkoju. Ačiū. Na, o dabar žodį suteiksiu komisijos atstovams, jeigu jie pagydauja pasisakyti. Dėkoju. Kašė Janicka, Teisingumo generalinis direktoratas. Dar kartą norėčiau padėkoti Europos parlamentui už puikų išsamų pranešimą. Mes labai rimtai žiūrime į visus pasiūlymus, nuostatas pranešimo. Taip pat esame giliai susirūpinę mes irgi ne tik tai dėl to, kad ši priemonė nepakankamai įgyvendinama. Aš galiu jūs tik tai patikinti, kad Europos komisijai tinkamas perkelimas ir įgyvendinimas abiejų e, šios direktyvos instrumentų, abiejų priemonių ir reglamento priemonių yra labai svarbus. Tai yra mūsų prioritetas. Na, o kas dėl EPO, Europos apsaugos orderio direktyvos, tai e, labai daug dirbome pastaraisiais mėnesiais siekdami užtikrinti tinkamą perkelimą, perkelimą šio instrumento, šios priemonės. Gabar, dabar galiu patikinti, kad visos valstybės narės perkelė šią direktyvą į nacionalinę teisę, taigi perkelimas yra dabar e, įgyvendintas visiškai, visos notifikacijos vis, gautos dabar iš valstybių narių ir mes jau pradėsime dirbti su ataskaita įgyvendinimo. Ir tą ataskaitą tikrai parengsime. E, žiūrėsime, kaip aukos e, galėjo naudotis valstybėse narėse Europos apsaugos orderiu. Ir šis pranešimas bus parengtas kitais metais, 18 metais. Mes taip pat labai rimtai vertiname visus pasiūlymus, pavyzdžiui, e, informavimo didinimo apie EPO, informacinių kampanijų apie EPO pasiūlymus. Būtent todėl mes komisijoje nusprendėme e-justice elektroninio teisingumo portale numatyti specialią grafą aukoms. Būtent šioje interneto svetainės dalyje pateiksime informaciją apie kompetitingas nacionalinės institucijas dirbančias su EPO. E, ir visa e, kita su EPO e, reikal... E, susijusi informacija bus pateikta, ši informacija bus išversta į visas kalbas, paprastai primtin, prieinama, suprantama. Tai čia būtų dėl civilinių pilietinių reikalų. Na, o civilinių bylų tiksliau. Na, o kas dėl baudžiamųjų bylų? E, tai mes bandysime taip pat šį klausimą kelti. Mes visada e, šį klausimą keliame kas kartą, kai e, vyksta tokie sustikimai. Štai pavyzdžiui, sausio 29 dieną sustiksime su ekspertais dirbančiai šiuo klausimu ir pasidalinsime rezultatais, pasidalinsime Europos parlamento parengto pranešimo informaciją. Mes žiūrėsime, kaip galima būtų, e, kaip įmanoma geriau panaudoti tokį svarbų instrumentą. Dėkoju. Ačiū. Na, o dabar žodis vėl bendra pranešėjams, ponia Kosta. Dėkoju. Aš negaliu čia nieko daug pridėti prie to, kas jau buvo pasakyta. Tai problema yra rimta. Faktas yra tas, kad tik tai septyni Europos apsaugos orderiai buvo išduoti, bet net 114 tūkstančių nacionalinio apsaugos orderių buvo išduota per šį periodą, per šį laikotarpį ir tik septyni europiniai. Taip, tai rodo būtent tai, kas sakoma e, pranešime reikia rimtų pokyčių. Taigi gerai, kad dabar komisija sako, jog bus parengta ataskaita, nes prieš keletą mėnesių mes dar negalėjome, neturėjome jokios informacijos darbui. Taip, šis klausimas yra labai svarbus ir tai aktualu lab, tokiam didžiuliam e, žmonių skaičiui Europoje. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui, bendra pranešėjams e, ir šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą. Ačiū pona Raifos, dabar pon, žodis poniai Jimenez. Dėkoju. Aš kaip ir kiti e, turbūt viską jau papasakojau pradžioje, dabar tik norėjau padėkoti šešiliniams pranešėjams ir pasidžiaugti, kad e, komisija surado tam tikrų duomenų, už kurių galima užsikabinti tam tikrą prasme, nes e, anksčiau nieko tokio panašaus nebuvo ir man atrodo, kad dabar irgi tai yra papildomas, e, papildoma niša aukai, e, per kur galima lysti. Labai teisingai pasakė kolegė, kad ji labai daug tikisi, mes žinome, kas buvo padaryta ne taip, mes žinome, kad nebuvo e, politinės valios ir kad e, dėl to sugriuvo visa grandinė. Aš manau, kad dėl to viskas ir nesuveikė. Informacija nebuvo teikiama, e, teisėjai netliko reikiamo darbo ir instrumentas nepateisino dėtų vilčių. Auka dažniausiai bijo ir, bijo, bijo ir nedrįsta e, išduoti įvykusių faktų, todėl e, nieko ir nedaro. Auka lieka ten, kur gyvena, bijo keliauti, e, nekelia, e, net negali užtikrinti e, paramos e, kitiems žmonėms, kurie gyvena kitoje kokioje nors šalyje. E, ir aš manau, kad auką nuo pat pradžių reikia remti daug labiau. Mėginti jai padėti, nes auka labai dažnai atsiduria neviltyje ir iš tos nevilties ją reikia ištraukti. Taigi, man atrodo, kad septyni atvejai, iš kurių vienas Prancūzijoje, vienas Italijoje, vienas Vokietijoje, kad septyni atvejai būtų, tai tikrai yra stebėtinas dalykas. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Kolegiai. Ačiū visiems šešėlinis pranešėjams ir bendra pranešėjams. Norėčiau pasakyti, kad pateik, pakeitimų teikimo terminas yra gruodžio 7 diena, 18 valanda. Ačiū už bendradarbiavimą moterų reikalų komitetui, ačiū kolegams, kad atėjo ir prisidėjo prie mūsų šios dienos diskusijos. Štai ir baigėme nagrinėti šį darbo tvarkės klausimą. Thank you to all our colleagues from the FAM committee. Ačiū moterų reikalų komiteto kolegoms ir komiteto pirmininkiai. So, Lybė komiteto darbas tęsiasi toliau, kolegos. Periname prie 12 darbo atvarkės punkto. Turime Europos migracijos tinklo tyrimo pristatymą. Ir tiesiog palikime laiko kolegoms ateiti čia į salės priekį. So colleagues, we go straight. Kolegos, galime pereiti tiesiai prie darbo atvarkės 12 punkto nagrinėjimo. Tai yra Europos migracijos tinklo parengta studija dėl leidimo dirbti šalyje neturinčių trečių šalių e, piliečių darbinimo Europos Sąjungoje. Ponas Žulien Tangerman yra asociuotasis mokslinis bendradarbis, dirba Vokietijos kontaktinėme punklė ir yra Europos migracijos tinklo e, atstovas. E, pranešime be kita ko kalbama apie ES egzistuojančias tendencijas, jos yra tarpusavį lyginamos ir matome, kaip ES nuo 2009 metų gyvendinama direktyva uh, kurioje kalbama apie e, kelių užkirtimą dirbti ES trečiųjų šalių piliečiams. Tai yra aktualus klausimas e, migracijos darbo tvarkėje, yra kalba apie šio dokumento įgyvendinimą. Svarbu, kad būtų skiriama laiko, kad būtų stebima situacija, nes šioje srityje pastebima daug neteisėto migrantų įdarbinimų, išnaudojimų ir tai užkerta kelią legaliai migracijai. 10-15 minučių skirsime pasisakymui ponui Tankermanu, paskui perėsime prie klausimų atsakymų sesijos. Turime pusvalandį visai diskusiją. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Ir dabar kviečiu mus pateikti savo trumpą pranešimą. Ponas Tankerman, laba diena visiems ir ačiū už mielus tokius malonius įvado žodžius. Džiaugiamės kad Europos planetas suteikė Europos migracijos tinklui galimybę pristatyti savo studiją dėl trečiųjų šalių e, neturinčių es pilietybės įdarbinimo Europos Sąjungoje. Mes kartu su e, Vokietijos kontaktinių punktų, kuris rūpinasi migracijos reikalais, rengėme šią studiją, dirbome kartu su tuo kontaktiniu punktu ir norėčiau priminti, kad Mes turime 28 kontaktinius, tink, tink, 28 tokias kontaktinės atstovybės visose ES valstybėse. Europos komisija koordinuoja viso to tinklo darbą. Studijoje kalbama apie 23 nacionalinius kontaktinius punktus ir 2016 metais buvo atlikta ta studija ir štai matote, buvo pristatyti studijos klausimai. Mes paskelbėme tokią bendrą ataskaitą apie mūsų atliktą tyrimą ir taip pat buvo remiamas į nacionalinių valstybių pateiktą informaciją bei mūsų tinklo informaciją bei bendrais pranešimais. Taigi peržiūrėjome, kokia yra praktika atskirose valstybėse narėse, kokios taisyklės ten vyrauja ir dabar turime pasižiūrėti, kokia situacija yra ES lygmenių. Kodėl mes nusprendėme dirbti prie šios temos, Pirmiausia, kaip žinia, ES buvo įgaliota imtis priemonių kovai su nelegaliu įdarbinimu. Tai buvo apibrėžta 2009 metų direktyvoje, yra reglamentas šią temą. Ekonomik... Tai, tai reiškia, kad mažėja pajamos iš mokesčių, jeigu nelegalus darbus plinta, tai reiškia, kad iškreipma konkurencija, Tai reiškia, kad migracijos politikos perspektyvos keičiasi, e, dėl to svarbu mažinti nelegalią migraciją ir užkirsti kelią trečių šalių piliečių išnaudojimui, užsiteikiantiems e, elementariausias teisės ir laisvės. Mes analizavome, kokias priemonės yra dėgusios valstybės narės kovai su nelegaliu trečiųjų piliečių įdarbinimu, kokios kliūtis šioje srityje, kokios problemos. Ir mes taip pat e, norime išsiaiškinti, kokia gera praktika ir strategijos yra numatytos. Trečių šalių piliečiai, kai jie įdarbintami, jie turi būti darbinami e, pagal taisyklės, kurios neprieštarauja migracijos įstatymams. Trečių šalių piliečių, kurie neturi teisės būti Europos Sąjungoje, piliečių egzistuoja kaip problema. Studijoje taip pat yra kalbama apie trečiųjų šalių piliečių įdarbinimą, kurie kaip tik nelegaliai, kurie nelegaliai gyvena šalyse, bet dirba legaliai. Taigi, taip pat komandiruotų darbuotojų komandiruotų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių trečių šalių piliečių klausimas nebuvo įtrauktas į šią studiją. Pirmiausia, buvo kalbama apie prevencijos priemonės, kurios užkerta kelią nelegaliam trečių šalių piliečių darbinimui. Buvo stengiamasi taip pat identifikuoti tokius atvejus patikrų būdų, sankcijos buvo numatytos nerdaviams, kurie pažydė taisyklės. Ir taip pat buvo kalbama apie trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo įvairius rezultatus. Pabandysiu papasakoti, kas buvo konstatuota studijos rengimo metu. Kalbant apie prevencijos priemonės kūrimas į valstybės narės, kad būtų užkirtas kelias nelegaliam įdarbinimu, galime pirmiausia pasakyti, kad tenka kalbėti apie įdarbintojus pirmiausia ir apie darbuotojus. Studijoje buvo pasakyta, kad buvo valstybėse vykdomas informacijos kampanijos skirtos abiems visuomenės grupėms, darbdaviams ir darbuotojams. E, Europos komisija pateikė paramą toms kompanijoms vykdyti. Visos valstybės narės turi teisės aktus, kai darbuotojai turi e, informuoti kompetentingas administracijos struktūros apie darbuotojus, apie darbinimo įvairius aspektus. Ir daugelį valstybių narių buvo pasakyta, kad partnerystės susitarimai kai pasitelkiamos profesinės sąjungos ar kitos organizacijos, buvo taip pat įtraukti į diskusijas dėl kovos su nelegaliu nedarbu. Valstybės narės teikdamos atsakymus taip pat paminėjo keletą sėkmės faktorių. Darbdaviai kalbėjo apie atgrasos faktorius, nes darbdaviai žino, kad gali sulaukti sankcijų. E, jeigu nelegaliai darbint žmonės. Ir antras dalykas buvo nustatyta partnerystė, formali ir neformali, buvo, de, buvo dalyjamasi informacija ir surinktais duomenimis e, įvairiais lygmenimis. Kai dėl darbuotojų buvo pastebėta, kad darbuotojams suteikiama daugiau galių, jie gali teikti informaciją ir tai gali būti pozityvus faktorius užkeltant kelią darbuotojų išnaudojimui ar darbinimo taisyklių nesilaikymui. Čia didžiausia vaidmenį nevyriausybinės organizacijos ir profesinės sąjungos. Galiausiai, jeigu neveikia prevencijos priemonės, tai tuomet įmamasi valstybėse narėse yra įmamasi problemų identifikavimo. E, tai yra labai kompleksiškas procesas, valstybėse narėse jis skirtingai organizuojamas, daugiausia darbo inspektoriai ieško tokių pažeidimų, tačiau kai kuriais atvejais e, gali tą darbą atlikti ir kai kurios kitos struktūros, pavyzdžiui, muitinė, e, muitinė tai atlieka Vokietijoje. E, patikros vykdamos visose valstybėse narėse. Suomija yra vienintelė valstybė narė, kuri turi specialų padalinį, kurio darbas yra uh, E, kovoti su nelegaliu migrantų įdarbinimu. E, taip pat atliekamas rizikos vertinimas ir to pagrindu identifikuojami labiausiai jautrus šiuo požiūriu sektoriai. E, rengiamos nacionalinės metodikos ir daugiausia, didžioji dalis valstybių narių yra numatyti planavimo kriterijai, svarbu įvertinti įmonių dydį, taip pat pasižiūrėti, kiek užsienio darbuotojų dirba, kiek darbuotojų iš užsienio dirba e, vienoje ar kitoje įmonėje. įmonėje. Dauguma valstybių narių turi pranešimams skirtą taip vadinamą tiesioginę liniją, telefonų numerį, kur galime paskambinti. Apklausiami darbuotojai ir darbdaviai atliekant patikras ir tai leidžia nustatyti, kokie santykiai egzistuoja tarp darbuotojų ir darbdavių. Kai kurios valstybės narės tikrina ir užbuvimo šalyje dokumentus darbuotojų. E, kai kur buvo pastebėta valstybės narėse, kad darbo inspektorių yra trūkumas ir kad dėl to ne visos patikros vyksta efektyviai. Reikia pasakyti, kad šio reiškinio mastas yra pakankamai didelis. Duomenų kol kas dar neturime visiškai pakankamai. Tai yra susijęs su tuo faktu, kad e, statistikos palyginamų duomenų tarpusavyje ne visada yra, valstybės narės naudojasi skirtingą duomenų rinkimo metodiką. Ir aišku, e, iš skaičių matyti teisės aktų gyvendinimo praktiką. Aišku, egzistuoja ir paslėptų tokių reiškinių. Ir dažnai tie duomenys netitinka dabartinės situacijos susijusios su darbinimu šalyse. Tiesiog matome teisė saugos aktų gyventinimo praktiką. Ir tai yra įtakota daugelio faktorių. Duomenys, kuriuos turime, yra selektyvus, tad galime tik preliminarias išvadas kažkokias pateikti. Pirma jų būtų tokia, kad identifikuotų atvejų pasiskirstimas valstybėse narėse yra labai netolygus. Mes taip pat matėme, kad trečių šalių piliečiai dažniausiai yra vyrai, tai 25 ir 35 metų. Jie įdarbinami daugiausia mažose ir vidutinėse įmonėse ir sektoriai, kurie dirba daugiausia, yra statybos, turizmas ar maisto gamyba. kai darb, da, įdarbintojai darbdaviai prasikalsta, tenka kalbėti apie sankcijas. Ir matome, kad nacionaliniai teisės aktai numato tokias sankcijas, kai kurios jau yra labai atgrasančios, kai kuriuose valstybėse narėse taikomos sankcijos arba už neteisingą įdarbinimą, arba kartais, jeigu e, šalies piliečiai dirba nelegaliai. E, Vienu atveju yra taikomos baudos, jos yra paskaičiuojamos pagal atitinkamą schemą ir dažnai tos tų baudų dydis priklauso nuo pažeidimo ligmens. E, valstybės narės gali numatyti ir įkalinimo bausmes, įranga gali būti konfiskuojama ar įmonės e, kitas turtas, gali būti nuspręsta laikinai įmonę uždaryti ir atimti kuriam laiku jos licenciją valstybė, ką valstybės narės mano apie sankcijų efektyvumą. Ir čia mes manome labai nevienodą vaizdą. Devynios valstybės narės sakė, kad sankcijų sulaukusios įmonės, ypač finansinių sankcijų sulaukusios įmonės tikrai jaučia tą atgrasą. Kai kas sakė, kad dvi, dvi valstybės narės matė, kad tos sankcijos yra per didelės, dvi, kad e, per mažos. Ir iš nacionalinių atsakymų taip pat paaiškėjo, kad sankcijų atgrasos efektas priklauso nuo sankcijų griežtumo e, ir, ir ypatingai nuo to, e, kad sankcijos dažniausiai yra neišvengiamos. Dėl iššūkių e, keturios valstybės narės sakė, kad stebėsena, pažeidimų aptikimas ar nelegalus įdarbinimas lieka, svarbi, lieka svarbiausių iššūkių nepakankami stebėjimo ištekliai, tikrinimo ištekliai, kita problema. E, Direktyvoje nėra numatyta e, jokių sankcijų susibėjimo. Kalbant apie gerą praktiką, buvo pasakyta, kad e, aiški politika ir teisės aktai nacionalinių lygmenių buvo vieni kaip svarbiausias dalykas, taip pat būtina turėti mechanizmą, kad e, žmonės galėtų pranešti apie nelegalaus įdarbinimo atvejus ir kad būtų e, darbdaviams taikomos e, sankcijos, jeigu tai aptinkama. Na ir pasižiūrėkime, kas gali atsitikti trečiųjų šalių piliečiams, kurie nelegaliai dirba valstybėse narėse. Ir visai gali nutikti, jeigu toks darbas aptinkamas, jiems gali būti taikomos baudos, jie gali būti išsiųsti iš šalies, jie gali patekti į prekeivių žmonėmis rankas ir gali atsitikti taip, kad tų žmonių statusas yra įteisinamas. Ir aišku, gali būti ir taip, kad nelegaliai dirbantis toks žmogus gali prarasti teisę į um, gyvenamąjį plotą, kuris jam buvo suteiktas. priklausomai nuo valstybių narių e, tai įvairios situacijos įvairios situacijos gali pasitaikyti valstybėse narėse. Daugumą atvejų, pasak e, valstybės narių teisės aktų, trečiųjų šalių piliečiai turi būti išsiųsti iš šalies. 23 valstybės narėse pasirinkusios tokį modelį jeigu dirba žmonės neturėdami teisės gyventi ar dirbti, jie sulaukia sankcijų. Ne vienos valstybės narys yra linkusios imtis tokių nelegalių darbuotojų situacijos sureguliavimo. E, gal, kai kur 20 valstybių narių sakė, kad savo darbdavį nelegaliai darbinusi juos ir apskundė patys nelegalūs darbuotojai. Darbuotojų apsaugą matanti direktyva e, irgi yra nukreipta prieš darbdavius ir buvo pasakyta, kad praktiškai tai retai nutinka dėl keleto priežasčių. Trečiųjų šalių piliečiai nenoriai bendradarbiauja su šalies administracijos struktūromis, nes bijo savo neigiamų pasiekmių. E, sunku įrodyti, kad jie yra įdarbinti, nes dažnai tokia, tokie dokumentai neegzistuoja, kurie patį įdarbinimo faktą patvirtintų. Dėl kalbos barjero irgi žmonėms skūstis gali būti sunku, arba jie taip pat gali neturėti informacijos. E, svarbu žmonėms suteikti informaciją apie jų teisės, kad jie galėtų jų pareikalauti. Buvo e, pasakyta, kad dažnai nėra problemų dėl sankcijų darbuotojams direktyvos įgyvendinimo. Darbuotojų teisės yra labai svarbus dalykas trečiųjų šalių piliečiams, tam, kad būtų galima patvirtinti, kad skundų teikimo mechanizmas veikia, kad galima skūsti e, darbdavius, kurie pažeidžia taisyklės. Yra jau gerų praktikos pavyzdžių šiuo požiūriu ir nevyriausybinėms organizacijoms, nevyriausybinės organizacijos ir profesinės sąjungos paprastai suteikia to pobūdžio informaciją. Ir apibendrindamas, tarsiu keletą žodį apie iššūkius. Tai iššūkiai yra dažniausiai identifikuoti 2015 metais migracijos mastai buvo dideli trečių šalių piliečiai E, dabar šiek tiek mažiau yra neteisėtai darbinami, dar veiklos ryčių tebelieka daug. Ir svarbu pirmiausia įkurti tinkamus skundų teikimo mechanizmus, informuoti trečių šalpiečius apie jų teisės ir taip pat pagerinti skaičius susijusius su tokiu skundų ištyrimu. E, svarbu, kad būtų pakankamai darbuotojų tyriančių skundus, darbo inspektorių. Ir taip pat svarbu, kad būtų rinkami geros kokybės duomenys valstybėse narėse ir kad numatytos sankcijos būtų efektyviai įgyvendinamos. E, sankcijų gyvenimas praktikoje gali būti gyvybiškai svarbus žingsnis mažinant trečiųjų šalių piliečių neteisėtai dirbančių es šalyse skaičių. Valstybės narės šioje srityje nėra pasyvios ir Studiją baigėme 16 metais. 18 valstybių narių įsitraukė į naujų teisės aktų šią temą prieimimo darbą. Šiuo norėčiau savo pasisakymą baigti. 125 puslapius apima mūsų studiją ir dabar džiaugsiuosi turėdamas galimybę atsakyti jūsų klausimus, jeigu tokių būtų. Uh, Dėkuoju, vienas tik kolega paprašė žodžio, bet nematau netgi jo. Pono Salaha. Ačiū pirmininkė, ačiū už jūsų pristatymą gerbiamasis kalbėtojau. Galbūt galėtumėte pasakyti, kokių tautybių piliečiai daugiausiai yra įdarbinami, kokių šalių piliečiai įdarbinami daugiausiai nelegaliai ir kokiuose sektoriuose jie dirba. Kokie dažniausi sektoriai, dažniausiai pasitaikantys sektoriai, kuriuose pasitaiko tokių darbuotojų, nes ko gero situacija skiriasi valstybėse narėse. Štai tarkime, E, mano šalyje restoranuose daugiausia susidurima su tokia problema. Ačiū dabar žodis kolegijai Budovanero. Man atrodo, kad išgirdau visus atsakymus į savo klausimus. Ir iš esmės yra dvi grupės tų e, e, žmonių be dokumentų oficialių. Turime pabėgėlius, gaunančius prieglopščio apsaugą, na ir e, kurie pasilieka, o kiti žmonės tiesiog atlieka nelegaliai be jokių dokumentų čia būna. Bet žinome, kad egzistuoja tos grupės, bet ar tos grupės skiriasi skirtingose šalise? Štai pavyzdžiui, e, Švedijoje žmonių nelegaliai e, būnančių e, didelė dalis yra prašę tarptautinės apsaugos, pabėgėlio statuso, bet e, jo negavę tiesiog niekur neišvyko, nepaisant to, kad jiems buvo pasiūlyta išvykti. Taigi e, Švedija labai sudėtinga situacija, ypatingai žiemą. Na ir dar yra tokių e, žmonių, kurie atvyksta iš šalių, kuriuose praktiškai neįmanoma gauti prieglopščio. Uh, prie, prieglopsti. Jie tiesiog pasilieka. Taigi, koks skirtumas tarp tų e, grupių turinčių dokumentus ir neturinčių dokumentus? Kaip yra, pavyzdžiui, su žmonėmis, e, kaip yra su jų teisų užtikrinimu, su dokumentais ar be dokumentų, kokia ta situacija. Katarina Čenyčių dabar. Dėkoju, aš taip pat norėčiau padėkoti panui Taniman už tai, kad pristatėte savo darbą. Aš esu italė ir matau, kad prie šio darbo prisidėjusių šalių tarpė Italijos nėra. Nors Italija ir teismai Italijos atliko labai didžiulį darbą, parodydamos, kaip e, yra pažeidinėjamos trečiųjų šalių darbuotojų teisės. Darbuotojų išnaudojimo mechanizmas dažnai yra valdomas nusikalstamų organizacijų. Iš čia klausimas, ar jūs žinote, kad ir kitose šalyse e, tokius dalykus tvark, valdo nusikalstamos organizacijos. Kitas klausimas. Jūs kalbėjote apie iniciatyvą darbdaviams ir darbuotojams. Tai yra tokia iniciatyva, kuri pradedama įgyvendinti mūsų šalyje. Kaip e, ją sutinka žmonės mūsų aptariamame sektoriuje. E, vartotojai turi būti informuojami ir perspėjami, kad jie dėmesingai žiūrėtų ne tik į sveikatos aspektus bei biologinio produkto kilmę, bet taip pat ir atsižvelgti į produktų gamybos procesus. Dar vienas klausimas. Jūs kalbėjote apie skundą. Minėjote kad sunku nustatyti išnaudojimo atvejus, kadangi trūksta lėšų kontroliai atlikti, tačiau aš manau, kad yra ir kitokių būdų tą padaryti. Tad norėčiau sužinoti, ar jūs naudojatės kitais būdais, ar nustatėte tokius atvejus, e, taikote įkalinimo bausmės arba išsiuntimo bausmės. Ar darbuotojai gali tapti informatoriais, jeigu pastebi, ką nors netinkamo ir ar jiems dėl to negresia koks nors pavojus? Jean Lamberts. So, thank you. And my apologies. Dėkoju, atsiprašau, kad praleidau diskusijos pradžią, galbūt jau tai buvo pasakyta. Norėjau tik tai sureaguoti į tai, ką sakė kolegos apie sektorius, kuriuose dažniausiai pasitaiko nelegalaus darbo. Kiek aš pamenu, teisės akte, aktuose yra kalbama apie, e, nėra kalbama tiksliau apie konkrečius e, sektorius, E, į kuriuos darėtų atkreipti dėmesį darbo inspekcijai. Tačiau dabar valstybės narės e, galbūt suprato, kokiuose sektoriuose e, tai aktualiausia. Tai ar tas sektorinis požiūris yra veiksmingai pasiteisinantis? Pavyzdžiui, valstybėse narėse Tiesiog e, žinome, kad neįmanoma gauti leidimų kai kuriuose sektoriuose. Taigi čia kaip ir dėl to kyla problemų. Na, o dabar dėl skiriamų lėšų. Užimtumo komitete buvo tai kalbėta. Valstybių narių buvo paprašyta e, daugiau darbo inspekcijų e, vizitų organizuoti, bet realiai buvo suprasta, kad neinvestuoja pakankamai tiesiog valstybės narės į tai. Na, o kas dėl susigražinimo atlyginimų darbuotojams viena iš problemų keltų yra ta, kad valstybės narės sumoka e, darbuotojams ir gali tas lėšas vėliau susigražinti iš darbdavių. Bet ar realiai taip vyksta? Ar tikrai yra mokama, moka valstybės narės darbuotojams, o paskui susigražina tas lėšas iš darbdavių? Na ir dar dėl vieno kolegos užduoto klausimo dėl duomenų, pavyzdžiui, kuriuos turi valstybės narės apie tai. Kokio tipo dydžio įmonės, pavyzdžiui, taip pat kaip yra ir su kitais duomenimis, tarkime, kiek tokių žmonių dirba, naci, na, tautybės buvo dėl jų užduotas klausimas. Taigi, ar kažkokia informacija vis dėlto kaupiama ir sistemiškai renkama apie šią problemą. Na ir galiausiai yra valstybių narių, e, kuriuose e, trečiosios šalis gali e, pateikti skundų dėl nelegalaus darbo, jeigu ar išnaudojimo. Pavyzdžiui, jeigu pačios aukos to nedaro, kiek yra tokių valstybių narių, kuriuose trečiosios šalis gali tai padaryti. Ačiū dabar žodis, ponė Liubreto. Pirmiausia, taip pat norėčiau padėkoti Žerman už pristatymą. Aptariama tema yra labai įdomi, kadangi kalbama apie nelegalius darbuotojus atvykstančius iš kitų šalių negu ES šalis. Ši problema yra dažnai aptarinėjama spaudoje. Jūs sakote, kad būtina darb, darb, darbdavius, kurie E, išnaudoja darbuotojus bausti ir jūs dėl to visiškai teisūs. Ir sakote, kad daugelį valstybių narių situacija pagerėjo. Tai čia yra gera naujiena. Bet aš manau, kad reikia taip pat bausti užsienio e, darbuotojus, taip pat, jeigu jie žinodami e, sutinka atlikti nelegalų darbą tą reikia daryti labai griežtai, kadangi valstybėse mūsų yra be galo daug nedarbų ir nedarbo ir su nelegaliu darbu reikia kovoti. Deja, jūs prisipažįstate, kad šalia gerų norų efektyvumo kovoje su nelegaliu darbu trūksta. Aš norėčiau paklausti, ar nemanote, kad ES taip pat turi prisimti bent dalį kalties šioje vietoje. Pirma, labai svarbu, kad Šengeno susitarimas palengvintų užsieniečių judumą, bet kai kurios valstybės dėl to atsiduria labai sunkioje situacijoje. Antra pastaba. ES e E, pradėjo įgyvendinti griežto taupimo politiką ir darbo inspekcijos daugelie šalių buvo tiesiog paleistos. Tai dabar šiandieną tiesiog galima tik paverkti ties pasiekmėmis, kurių buvo galima išvengti. Dar vienas klausimas, kurį atvirai keliu, ar už to negali slypėti kokie nors lobistiniai interesai. Nes aišku, kad nelegalūs darbuotojai kainuoja pigiau negu legalūs. Ką jūs apie tai galvojate? Ar manote, kad tai gali būti kokie nors tarptautiniai lobistai, kurie mus taip pat, mums taip pat padėjo prieiti prie tokios liūdnos situacijos? Dėkuoju už atsakymą please? Ar norėtumėte atsakyti dabar šios klausimus? Dėkoju už klausimus užduotus. Galbūt po vieną pabandysiu į juos atsakyti pirmiausia, dėl tautybių ir sektorių. Taip, mes turime duomenų gavę iš kai kurių valstybių narių, bet ne iš visų. Ne visos valstybės narės turi agreguotosios duomenys šiais klausimais. Taigi nemanau, kad verta čia būtų e, dabar vardinti tas tautybės ir sektorius. nes nebūtų teisinga tų valstybių narių atžvilgių, kurios tų daugiau duomenų e, pa, nepateikė. Na ir tokie sektoriai, galiu tik pasakyti, kad yra, kuriuose e, mažai kvalifikuotos darbo jėgos reikia, tai čia būtų statybų, e, verslas, e, maitinimo paslaugos, turizmas. Na Ir antras klausimas buvo dėl pabėgėlių, tiksliau asmenų, kurie e, prašė pabėgėlių statuso suteikimo, bet jo negavę, e, pasiliko e, šalyje ir nelegaliai dirbo. Mes studijoje čia tokių skirtumų neižvelgime, galiu tik tai, kas dėl Vokietijos autoriaus, dėl Vokietijos atvejo pasakyti su Jana Grota. E, kartu dirbu, ji yra autorė Vokietijos pranešimo. Mes daug su žiniasklaida dirbome, bet empirinių studijų nepavyko padaryti. Taigi mes tiesiog dėl duomenų trūkumo, e, nes turime tų duomenų, nes tas grupės paskirstame į dvi dalis, bet jų, duo, tų, duo, tie duomenys neišsamus. Dėl atitikties, be jokios abejonės, darbdavių sankcijų direktyvoje numatyti yra atitikties mechanizmai, tiksliau e, skundų mechanizmai. E, skundų mechanizmų galiu paminėti gerą praktiką Belgijoje, kaip žinia, e, trečiųjų šalių piliečiai gali tiesiog kreiptis į darbo inspekciją ir anonimiškai e, pasiskūsti dėl savo teisų pažeidimo. Ar, pavyzdžiui, užpildi skundą prieš darbdavį. Taigi mes manome, kad tokie saugikliai čia praktiniai labai gerai numatyti. Na ir dar matome, kad profsąjungos bei tai NVO daug dirbo šioje srityje specialieji prieimimo centrai numatyti, pavyzdžiui, Švedijoje arba Austrijoje. Juose yra tiesiog vieta numatyta konkreti, kur e, žmonės gali kreiptis e, dėl konsultacijų ir išgirsti, tiksliau gauti paramos. Na, o dėl nusikalstamų organizacijų dirbančių šioje srityje. Tyrime nebuvo tai tirta. Mes gavome informacijos iš Ispanijos kontaktinio punkto, kad vis daugiau ir daugiau tokių organizacijų atsiranda. Na, o dėl prevencijos Mes neturime informacijos apie tokias informacijos kampanijas, bet tikrai galima būtų imtis veiksmų šioje srityje. Na ir dar kitas klausimas buvo, kurį ne, kėlė keli parlamentarai dėl trečiųjų šalių e, galimybių e, skundus teikti. Ką gali, pavyzdžiui, trečiosios šalis daryti, ar gali jos E, nelegaliai dirbančių asmenų vardu kreiptis. Direktyva numato ir valstybės narės teisės aktais tai taip pat numato. E, kol kas išsameu iš šį klausimą negaliu atsakyti, bet apie tai yra informacijos ataskaitoje. Na, o kas dėl to, kaip tikslingumo principas buvo tinkamai panaudotas, tikslinių grupių pro, principas buvo kaip panaudotas. Uh, E, sektoriuose. Galiu pasakyti, kad mes nepamatavome, nematavome tiksliau veiksmingumo tikrinimų dėl to, kad didelis skaičius trečiųjų šalių e, piliečių dirba nelegaliai. Taigi, vėlgi šį klausimą turiu pasakyti, kad e, studijoje netyrėme šio klausimo. Dėl išteklių gavome atsakymų iš kai kurių valstybių narių, taip, lėšos ištekliai nepakankamos skiriamos ir valstybės narės kai kurios pačios kėlė šį klausimą, tačiau šios studijos pagrindinis klausimas nebuvo šis. Na, o dėl duomenų dėl agreguotojų duomenų, pavyzdžiui, apie lytį ar kitas kategorijas. Taip, kai kuriuose valstybėse narėse yra tokių duomenų, tikrai agreguotų duomenų ir kitos valstybės narės dar nėra taip toli pažengusios teikdamos informaciją. Komisija dirba kartu su valstybėms narėmis, e, tobulina informacijos teikimo procesus. Na ir tik tai pasakysiu, kad kuo geriau yra teikiama informacija, tuo a, geriau ir tikslingiau gali veikti in, inspektoriai darbo ir, aišku, atitinkamai tikslesnį informaciją surinkti. Taigi čia kaip ir uždaras ratas gaunasi. Todėl, jeigu visi dabar prisidėtų prie domenų kokybės gerinimo, tai kova su šiuo reiškiniu tikrai būtų veiksmingesnė. Na ir paskutinis klausimas, kurį turiu užsirašęs. Trečiųjų šalių piliečių atitinkamas vaidmuo. Taip, trečiosiams š, trečiųjų šalių piliečiams e, yra svarbu turėti galimybę veikti, o tai galima būtų padaryti tik tai turint pakankamai informacijos. Mes neklausime, kiek, kokia dalis trečių šalių piliečių turi ir, ir kiek jų neturi informacijos e, apie galimas, galimus veiksmus. Iš esmės asmuo tokioje situacijoje gali tik tai turėdamas pakankamai informacijos veikti. Taigi labai svarbu pasižiūrėti, kada ta informacija teigiam, teikiama. Kai kurios valstybės narės netgi numatė prievolę informuoti trečiųjų šalių piliečius per inspekcijas inspekcijų metu. Taip, galbūt pasakysite, kad tai yra vėlokai daryti, tačiau e, iš esmės trečiųjų šalių piliečiams, kai, kuriems tai yra tiesiog pirmasis susidarimas su priimančios šalies uh, E, e, atstovais Slovakijoje ir Prancūzijoje, pavyzdžiui, tai daroma. Na, o kas dėl lobizmo? Ne, vėlgi mes šio klausimo netyrėme studijoje, informacijos neturime apie tai. Tikiuosi, kad atsakiau visus klausimus. Priminkite, jeigu ką pamiršau. Dėkoju ponui Tangermenui, ačiū už pristatymą, taip pat dėkoju už klausimus užduotus komiteto nariams. Taigi tikrai labai naudingos diskusijos. Tikrai naudingos informacijos šiandien išgirdome apie ir mėlynosios kortelės direktyvą. Taigi dėkoju. Na, o. Taigi dėkoju. Na, o dabar, kolegos, Liko dar vienas klausimas iki balsavimo. Tryliktasis klausimas darbo atvarkėje. Naujausia informacija iš pranešėjos dėl Eurodako. Bet nematau dabar pranešėjos salėje. Gal kas nors galia, galėtų mane informuoti, kas čia vyksta? Okay, so waiting for... Uh, nobody's interested, it's fine. Nieko, niekam neįdomu šis klausimas. Ji jau eina į salę, ar ne? Pone Makovei, už poros minučių jau turėtų čia salėje atsirasti, tai siūlau tas, tą ilgą pertrauką dviejų minučių tinkamai išnaudoti. Gal kas nori, pavyzdžiui, vakarėlį surenkti ar pamiegoti. Pavyzdžiui, aš asmeniškai labai pavargęs esu. Taigi, siūlau naudingai išnaudoti laiką. Okay, I'm reliably informed she'll, uh, Mrs. McAvey will be here in two minutes. And... Pone Makovė iš poros minučių jau atvyks į salę ir tada galėsime išklausyti naujausios informacijos apie darbą su Eurodac. Po to balsuosime. ir pabandysime Eurodako ir balsavimo klausimus kaip įmanoma greičiau e, išnagrinėti. Taigi, dėkuoju už kantrybę, dvi minučių pertrauką.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 we? 17. So, colleagues, um, we're going to resume on point 13. Kolegos, einame prie 13 darbo atvarkės klausimų. Pranešėja jau yra posėdžių salėje, šešėliniai pranešėjai taip pat. 17 valandą e, balsuosime ir bus trumpas pranešimas dėl Eurodak. Jį aptarsime, tai yra e, nauja redakcija šio reglamento. Pranešimo autorė šio klausimo yra ponia Monika Makovei. Čia kalbame apie pažangą pasiektą trilogos sustikimo metu. Šis klausimas, kaip žinote, yra reformos paketo dalis Ir aš manau, kad vyko jau trys gal trilogo susitikimai iki šiol, skaitant paskutinį, kuris vyko šiandien. Prancūzijai pirmininkaujant vyko dar vienas trilogas ir dar vyks trilogų iki pabaigos Estijos pirmininkavimo. Ir jeigu būtų galima pateikti trumpą informaciją apie tai, mes esame patenkinti išklausyti, kiek laiko, skirta penkios minutės, puiku, sako pranešėja, ačiū. Vyksta trys, kaip žinia, trilogai, vienas yra suplani, suplanuotas rytoj, bet buvo atidėtas kitai savaitė. Mums pavyko susitarti dėl keleto svarbių temų, tarp kurių norėčiau paminėti galimybę valstybė, valstybių narių kompetentingoms struktūroms gauti prieigą prie Eurodac duomenų e, susijusių su biometriniais duomenimis ar alfadac vadinamaisiais duomenimis. Siekiama dirbti efektyviau, tvarkytis su skirtų laikų planuoti darbus, mes kalbame apie prieigą prie Eurodak ir kalbame apie tas priežastis taip pat, kodėl iki šiol ne visos interesų struktūros turėjo prieigą prie šių duomenų. duomenų um, du, du, tai duomenys galėtų būti panaudojami siekiant identifikuoti trečiųjų šalių piliečius ir tos priemonės, tas sulaikimas turėtų būti panaudotas uh, tik kraštutinių atvejų ir griežtai laikantis žmogaus teisų taisyklių. E, nepilnamečių klausimas, vaikų apsaugos klausimas yra labai svarbus ir vienas ir kitas Europos parlamentui. Toliau dirbame prie to, kad išsiaiškintume, kaip elgtis, jeigu, pažiūrėjau, atvejais yra koks nors e, jeigu atvejis yra susijęs su biometriniu duomenų paėmimu, kaip tai turi vykti ir kaip tai turi būti atliekama. Esame numatę duomenų sulaikymo laikotarpį. Libė komitetas prieš penkis metus nepritarė šiam siūlymui, o dabar praėjus uh, tam tikram laikui diskutuoju buvo numatytas dešimties metų sulaikymo laikotarpis. Ir frakcijos parlamente šį kartą tokiam siūlymui pritarė. Pirmininkaujanti valstybė taryboje turi pateikti bendrą poziciją ir mes tikimės, kad sprendimai bus priimti teisinga linkme. Vertiname Estijos e, pirmiausios valstybės sieki tinkamai bendradarbiauti ir užtikrinti visų įsitraukimą į šį procesą. Manau, kad iki Estijos pirmininkavimo pabaigos šis klausimas bus galutinai sureguliuotas. E, ir manau, kad gruodį pavyks užbaigti šio klausimo nagrinėjimą. Tai tiek būtų trumpai. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas poniai Makoviai. Norėjau tik pasitikrinti, ar nori kalbėti šešėliniai pranešėjai. Silvijai. Ja, dank, Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, Klodai. Deja, laiko liko labai nedaug. Pranešėjas minėjo, kad daugelį sričių buvo padaryta pažanga, kad bendradarbiavimas su pirmininkaujančia valstybė ir su, su pirmininkaujančia valstybė buvo teigiamas. Vienas svarbus dalykas kolegos buvo paminėtas Kai dėl Europolo turiu pabrėžti, kad įvyko labai didelis pasikeitimas santykiuose su Niderlandais, tačiau manau, kad vis tik reikia ir toliau tęsti diskusijas, nors nesu tikras, kad galima būtų pabaigti diskutuoti iki, ši, iki Estijos pirmininkavimo pabaigos pirštų anspaudai, įvairių saugikliai, kalbant apie e, nepilnamečių pirštų anspaudų paėmimą. Čia visur kyla daug klausimų. Taip pat klausimų daug kyla dėl nepilnamečių pareiškimų tokiuose situacijose. Taigi tie klausimai turėtų būti aptariami triloge. O šiaip turiu pažymėti, kad e, mums dar neleidžia susitarti, e, kiek e, ta, tas faktas, kad negalime susitarti dėl duomenų saugojimo laikotarpio, nes buvo tokių pasiūlymų, dešimt, kad, kad juos reikia saugoti dešimt metų. Pagal Dublino reglamentą, kuriuo remiasi komisija, komisija dešimt, e, pasiūlytas dešimt metų, bet kaip tik tais reglamentas dabar keičiamas. Bet šiaip esu patenkintas tais įvairiais pasikeitimais, kurie vyko prieš ir per trilogą. Ačiū Silvi, ačiū poniai Makovei už pranešimą tokioje situacijoje dar reikės diskutuoti. Jūs sakėte, kad dar tri, du trilogai vyks. Mes suprantame, kad dar yra kylančių iššūkių ir kad e, esame pas, mes tikrai esame pasirengę diskutuoti dar toliau šiuo klausimu. Ir e, dabar suteiktų, ir štai dabar Suprantame jau, kokie iššūkiai yra kilę. Ačiū ponė Makovei už informaciją. Dar liko du trilogo susitikimai. Kolegos, dabar už kelių minučių pereisime prie balsavimo. Už keturių maždaug minučių. Tai įvyks ir kviečiu visus pasitikrinti, ar turite elektroninio balsavimo korteles atsinešę.

and I had to, uh, to fill in the, the, all the troubles I had. Colleagues, uh, we're ready for the... Kolegos, ar pasirengėme jau balsuoti? Norėjau pasakyti, kad um, Balsavimas yra trumpas, bet pakankamai komplikuotas. Kompromisų nėra numatyta, tad uh, visus uh, prašyčiau būti dėmesingus, nes sunku numatyti balsavimo rezultatus. Tad štai. Ar jau visi susikaupėm? Tai puikiai naujiena. Turime žodinį pakeitimą. Dėl, o balsuojame dėl būsimosios daugmetės finansinės programos, parlamento pozicija dėl daugmetės finansinės programos po 2020-ųjų. Pranešė ponia Makovei. Ar norėtumėt ką nors pasakyti prieš pradedant balsavimą? Pone Makovei. Dėkoju. Noriu padėkoti už puikų bendradarbiavimą. Ne visada tas bendradarbiavimas buvo lengvas kolegoms, bet manau, kad mes radom būdą susitarti dėl subalansuoto biudžetų po 2020 metų. Dėkoju. Turim žodinį pakeitimą, kuris vyks balsavimo viduryje maždaug. Mums reikia išsiaiškinti žodinio pakeitimo turinį dabar, kad nevyktų jokių nenumatytų situacijų. Ir e, tad prašyčiau trumpai pristatyti žodinį pakeitimą. Septintoji, da, septintoji daly numatyta. Ačiū, Klod. Mes turime išsiaiškinti, ką mes turime minį septintajame straipsnėje. Mes norime uh, E, kad labiau dėrėtų šios dalies formuluotė su sutarties nuostatomis. Raginam Europos komisiją remti septintuoju sutarties straipsnių dėl ES sutarties tuo atveju, jeigu aiškiai iškiltų rizika, e, jeigu valstybės narės rizikuotų pažeisti teisės aktus ir mes prašytume imtis e, veiksmų valstybių narių, jeigu iškiltų tokių klausimų. Atrodo, prieštaravimų nebėra dėl to pakeitimus ir toks koks yra. Eva Žolį dėl vedimo tvarkos noriu tarti žodį. Atsiprašau, bet neturiu savo balsavimo kortelės. Ar galėtumėt įskaičiuoti mano balsą, aš balsuosiu rankos pakelimu. Ar galėtumėt ranką parodyti ir balsuojate, ar jūsų balsavimas reiškia pliusą ar minusą? Ar visų turi balsavimo kortelės? Tai tuomet pereigime prie paties balsavimo. Pirmasis pakeitimas. Pradedam balsuoti. Pirmoji dalis šio pakeitimo balsuojame. Ar dar kas nors turi problemų dėl kortelių? Vis dar galime balsuoti. Baigiame. Atmesta. Pirmasis pakeitimas, antroji dalis, balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestam. Ketvirtas pakeitimas, antroji dalis, balsuojame. Ketvirtas pakeitimas, antra dalis, Ir toliau dar galime balsuoti. Baigiame balsavimą. Baigiame balsuoti patvirtinta. Na, iš tikrųjų, viskas įvyko teisingai, buvo didelė dauguma kolegų balsavusių už. Lietai balsuojame, Nepykit dėl to, kolegos, bet taip, taip tiesiog patogiau. Ar EPP kolegoms viskas gerai? Gerai. Antrasis pakeitimas. Balsuojame. Ar socialdemokratų kolegams viskas tinka? Baigiame balsuoti. Trečias pakeitimas. Antrasis buvo atmestas. Trečias pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas, pirmoji dalis balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Penktas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar keliame prie aštunto pakeitimo pirmosios dalies. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Aštuntas pakeitimas. Balsuojame dėl pirmosios dalies. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Devintasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dešimtas pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Vienuoliktas pakeitimas pirma dalis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Pakeitimas numeris 11, antra dalis, balsuojame. Baigėme. Atmesta. Dvyliktasis pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 11 pakeitimas trečioji dalis, pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 14 pakeitimo pirmoji dalis, balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 13 pakeitimas. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Patvirtinta 15 pakeitimas. Balsuokime. Baigėme balsuoti. Atmesta. 16 pakeitimas. Pirma dalis. Balsuojame. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmesta. 16 pakeitimo antra dalis balsuojame. Baigėme. Patvirtinta. 17 pakeitimas balsuojame. 17 pakeitimas išskyrus paskutinį sakinį. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar 17 pakeitimo paskutinis sakinys. Balsuome dėl jo. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 18 pakeitimas. Pradedam balsuoti. Baigiame. Atmesta. 19 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta 20 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 21 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 23 pakeitimas. Balsuokime. Baigėm balsuoti patvirtinta. 24 pakeitimo pirmoji dalis. Balsuokime. Baigėme. Patvirtinta. 24 pakeitimo antroji dalis. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmesta. 25 pakeitimas. Balsuokime. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 26 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame. Patvirtinta. 27. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 28. Balsuokime. Baigėme balsuoti. Atmesta. 29. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmesta. 30. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmesta. 31 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 32 pakeitimas balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 33 balsuokime. Baigiame balsavimą. Atmesta. 34 balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 35. Balsuokime. Baigiame. Patvirtinta. 36. Balsuokime. Baigiame. Atmesta. 37. Balsuokime. Baigiame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 38 balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta 39. Balsuokime. Atsiprašau, sako pirmininkas. 39 nebalsuosime. Prie 41 pakeitimo dabar turėtume eiti balsavę už 38, balsuokime dėl 41 dabar. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 43 pakeitimas balsuokime. Baigėme. Patvirtinta. 44 ir 45 pakeitimai. Balsuokime. Baigėme. Patvirtinta. Atmesta. 46 pakeitimas. Dabar balsuom dėl jo. Baigėme. Atmesta. 47 pakeitimas. Balsuokime. Balsuokime. Baigėme. Atmesta. 48 balsuokime. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 51. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmesta. 52 balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 53 balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dabar balsuojame dėl teksto su pakeitimais vardinių būdų. Baigėme balsuoti. 40 kolegų balsavus už 7 prieš, niekam nesusilaikius, patvirtinta. Sveikiname pranešėjai, ačiū kolegos, baigėme balsavimą šios dienos. Baigėme savo posėdį, ačiū, kad dalyvavote posėdėje.